trūksta komiteto pirmininko, jis dalyvauja dabar kitame posėdėje, tad pabandysiu kaip galėdamas geriau jį pakeisti, pirmininkaudamas mūsų šios popietės sesijos pirmajai daliai. Man labai malonu pirmininkauti šiam posėdžiui ir pasveikinti Norvegijos ambasadorių Europos Sąjungoje pona Atle Leikvol atvykusi mūsų posėdį. Pone ambasadoriau, Prieš dviejus metus paskutinį kartą keitėmės nuomonėmis čia INTA komitete. Ir tuomet darbo tvarkėje buvo tokių klausimų, kuriems kėlė susirūpinimą. Pavyzdžiui, buvo taikomai muito mokesčiai miltams. 13 metų Liepa buvo priimta rezoliucija dėl žemės ūkio produktų didesnio apmokestinimo. Įvyko paskui didelių pasikeitimų tiek politikos srityje, tiek prekybos srityje. ES ir Norvegija ir jų eksportuotojai patyrė Rusijos embargo padarinius. Ir E, tai atsitiko dėl mūsų paramos pareikštos Ukrainai. 19 e, EEA susitarimas dabar atrodo naudingesnis negu bet kada nors anksčiau. Pone ambasadoriau, netrukus suteiksiu Jums žodį įvadinėms pastaboms ir paskui, aišku, suteiksime galimybę Europos komisijos atstovams komentuoti jūsų pasisakymą, taip pat bus suteiktas žodis kolegoms klausimams. O dabar, ponė ambasadoriu, žodis jums. Chairman, those... Ponas pirmininkė, labai ačiū už išžanginius žodžius, sveikinimo žodžius ir labai ačiū, kad mane pakvietėte Prieš dviejus metus buvau gavęs panašų kvietimą, dabar parlamentas naujas ir matau kai kuriuos pažįstamus veidus, tačiau mačiau daug ir naujų veidų. Taigi būtų gerai dabar trumpai pakalbėti apie prekybos susitarimus bei galimą prekybos susitarimus liberalizavimą. Kalbėsiu apie keturis dalykus. Pirmasis dalykas – bendrasis vaizdas, antrasis – energija, trečiasis – žuvininkystė ir jūrų ištekliai, o ketvirtasis – žemės ūkis. Tikiuosi, kad mano paaiškinimai bus jums naudingi ir galėsite paskui juos padiskutuoti. Norvegija yra septintoji didžiausia eksporto rinka, penkta didžiausia šalis ir į ES eksportuojame 3 ketvirtadalius pagaminamos produkcijos. Tai atspindi mūsų bendradarbiavimo ir partnerystės lygį. Ir aišku, Tai abipusiai naudinga. Tačiau tai ne tik prekyba, tai ir Europos ekonominė integracija, išskyrus tokius esminius sektorius, Norvegijos teisės aktai ir Norvegijos taisyklės yra panašios kaip ir Europos Sąjungoje. Taigi dalyvaujame visose programuose Erasmus, Horizontas 2020. Daugiau kaip 10 tūkstančių es teisės aktų buvo įtraukta į ES sutarimą. Taigi, 20 metų bendradarbiavimo ir mūsų bendradarbiavimas tvirtas ir dinamiškas. Matote labai plačius prekybos ryšius, taip pat ir ekonominė integracija, kuri abipusiai naudinga. Antras dalykas – energija. Prekyba energija apima didelį dalį prekybos. 20 procentų gamtinių dujų, 12 procentų naftos, bet ne tik tai – Vėlgi, tai susijęs su ekonominė integracija, tais pačiais teisės aktais ir partnerystė. Norvegija yra ilgalaikis ir stabilus energijos tekėjas į Europos Sąjungą. Tačiau tai apima ne tik tai eksportą, prekybą, tai abipusė nauda. 40 procentų Norvegijos išteklių naudoja ES įmonės. E, jie kūrė darbo vietas. Ir kai kalbame apie energetikos veiksmingumą ir saugumą, taip pat apie gamtosaugą, tokia partnerystė tampa dar svarbesnė. Trečias dalykas – žuvininkystė ir jūrų ištekliai. Norvegijos prekiams taikomi tarifai. Norvegija patiria prekybinių kliūčių, negali laisvai įeiti į es rinką. Mes norėtume, kad tos kliūtis būtų pašalintos arba sumažintos. Tačiau prekybos apimtis labai didelės. Į es eksportuojame 60 procentų produkcijos už 4,5 milijardo eurų buvo eksportuota produkcijos ir taip pat iš ES labai daug eksportuojama į Norvegiją. Vėlgi yra abipusės naudos aspektas. Mes dažniausiai siunčiame žaliavas, o ES jas perdamos. 12 tūkstančio darbo vietų susijęs su Norvegijos žuvies ir jūrų produkcijos perdirbimu. Ir tos darbo vietos yra Europoje. Žinot, žinote, kokie temti ryšiai su Rusija ir čia solidarumas yra būtinas dalykas. Žuvis, žuvininkystės produktai buvo svarbiausi eksportuojami produktai, kurios Norvegija tiekia Rusija. Daugiau kaip 4 e, milijonai eurų buvo prarasta po embargo. Taigi suprantate, koks yra politinis kontekstas ir kaip svarbu spręsti tokias situacijas kaip situacija su Rusija. Žuvininkystės produktai yra svarbus dalykas mūsų rinkoje ir tai turi didžiulį poveikį prekybai. Galiausiai žemės ūkis. Tai neapima nuostatos, 18 straipsnį. Norvegija importuoja labai daug žemės ūkio produkcijos iš ES. 60-70 procentų visos importuojamos produkcijos Norvegija importuoja iš Europos Sąjungos. Taigi toks bendras vaizdas. O dabar jau galiu aptarti konkrečias priemonės. Tikriausiai dėl šios priežasties buvau pakviestas prieš dviejus metus ir galbūt Dėl to čia esu ir čia. Noriu Jūs patikinti, ponė pirmininkė, kad nebejoju es pozicija. Ji buvo labai aiškiai pareikšta ir visais lygmenimis, ir oficialių lygmenių EA taryboje ir taip pat es pozicija buvo pareikšta šio komiteto pateiktuose rezoliucijose. Taigi, aš su jie susipažinęs. Noriu tik pateikti naują informaciją keliais aspektais. Pirmas politinis aspektas. Kaip prisimenate, kai buvo pritaikytos šios priemonės, Norvegija taip pat buvo nesutarimų partijos, kurios dabar formuoja vyriausybę Norvegijoje, nesutiko su šiomis priemonėmis ir jas norėjo atšaukti kai jie gaus atitinkamą vietų skaičių vyriausybėje. Dabar tai įvyko. Jie sakė, kad yra pasiryžę tas priemonės atšaukti, tačiau iki šiol to nepadarė, nes sakė, kad jiems reikalinga dauguma. Antras dalykas – prekybą. Pažvelgę į 2013-2014 statistiką, pamatytume, kad produktai, kuriuos apima priemonės, buvo tie patys, tas sąrašas tas pats, advalorim, koks ir buvo Taigi 14 metais šiek tiek prekyba padidėjo, lyginant su 13-aisiais, tačiau jos ligmuo iš esmės yra panašus. Trečias dalykas – dėrybos, E sustarimas. Ir jo 18 straipsnis teigia, kad abi pusės turi dėti pastangas, kad e, palaipsniui liberalizuotų prekybą žemės ūkio produktais, atsižvelgdamos į žemės ūkio politiką ir mm, abipusės naudos pagrindų. Norvegijoje jau sakė, kad yra pasiryžusi pradėti dar vieną dėrybų raundą dėl 18 straipsnių nuostatų. Ir Aš tikiuosi, kad mes galėsime kartu pradėti dėrybas, siekdami liberalizuoti prekybą žemės ūkio produktais. Taigi tiek norėjau pasakyti pradžiai. Dideli lūkesčiai, didelės prekybos apimtis, ekonominė integracija, tačiau taip pat geopolitinių pokyčių poveikis prekybai. Ir Taip pat konkrečios priemonės, kurios buvo pradėtos taikyti 2012 sausį. Lauksiu jūsų pastabų ir klausimų. Ačiū. Dėkuoju, ponė ambasadorė, už jūsų labai puikiai parengtą pasisakymą. Jis buvo trumpas, bet labai informatyvus. Manau, kad kolegos iš mūsų komiteto jums klausimus formuluos panašiai, aiškiai ir glaustai. Dabar žodis Europos komisijos atstovams. Turime DG Agri generalinį direktorių čia, kad jis galėtų, suteiksime žodį, trumpai apžvelgti situaciją. E, prašom, kolegė, žodis jums. Thank you. Uh, uh, Dėkoju. Europos Sąjunga ir Norvegija palaiko glaudžius prekybos ryšius žemės ūkio produkcijos rytyje. Septintoji rinka ES yra Norvegija, į kur, e, į, į, į kur eksportuojama žemės ūkio produkcija. Tūks, daugiau kaip 1900 milijonų eurų nuo 11 e, ir 13 metais 271 milijoną eurų apie siekia eksporto apimtys. Žemės ūkio produktai siekia 8,1 viso ES eksporto į Norvegiją. Tačiau nepaisant glaudžių prekybos santykių, tebelieka tokių dalykų, kurie šiek tiek e, temdo tuos e, puikius prekybos ryšius tarp ES ir Norvegijos. Kol kas Norvegija e, nepertvarkė E, tarifų eilučių susijusių su jautiena, aviena ir kai kuria kita žemės ūkio produkcija. E, Europos komisija atidėjo šių klausimų svarstymą. Vyko diskusija tiek politinių, tiek techninių požiūrių dėl jų sprendimo. Norvegijos taikomos priemonės yra protekcinio požiūrio ir tai trukdo liberalizuoti prekybos santykius. Todėl mes paraginome Norvegiją atšaukti kai kuriuos sprendimus. Tačiau nepaisant kai kurių žingsnių, kuriuos žengia Norvegijos vyriausybė, tos priemonės tebėra neaiškios. Esant tokiam kontekstui, belieka džiaugtis Norvegijos iniciatyva e, imtis naujo darybus ciklo pagal 91 straipsnis. Manoma, kad tos diskusijos padės išspręsti tos kol kas neišspręstus klausimus ir bus galima geriau liberalizuoti abipusius prekybos santykius. Pirmininkas, dėkuoju. Dėkuoju, o dabar kolegoms suteiksim galimybę pasisakyti ir klausti. Pirmiausia, EPP frakcijos e, koordinatorius Danielis Gaspari turi galimybę klausti. Gerbiamas kolega, prašau. Danielis Gaspari, dėkoju, ponė pirmininkė, ponė ambasadoriau. Ačiū, kad e, išklausėt mūsų prašymą. Noriu padėkoti už puikų bendradarbiavimą e, tarp mūsų įvairiose srityse. Pavyzdžiui, jūs kalbėjote apie santykius su Rusija. Bendradarbiaujame šioje srityje. Už tai esame jums dėkingi. Jūs sakėte, kad mūsų prekybos santykiai yra geri ir aš manau, kad tai yra naudinga abipusiai. Jūs jau prieš dviejus metus buvote atvykęs į mūsų posėdį Ir tuomet buvo sakoma, kad Europa ir yra svarbi partnerė. O Europos parlamentas sutarimtis iniciatyvos, kai, kai, kai buvo įvestos Norvegijos viena šalis priemonės. Yra numatyta pagal atitinkamas taisyklės e, lengvinti prekybos santykius, o ne priešingai, ne jos apsunkinti. Norvegijosgi administracijos priimtos struktūros riboja prekybos santykius. Ir naujausios priemonės buvo uh, priimtos vasaros atostogų metu, uh, buvo padidinti muito mokesčiai, buvo taikomi įvairius kiti apribojimai, tai nepadeda plėtoti prekybos santykių, be abejo. E, sakoma, kad reiktų diskutuoti iš naujo, dėrėtis, kad situaciją būtų galima pagerinti, bet jau buvo priimti sprendimai, tad ką daryti. Ir aš manau, kad prieš pradedant dėrybas reikėtų padaryti viską, kad tos priemonės, kurios buvo priimtos nepagristai, būtų panaikintos iki e, pradedant diskutuoti dėl mūsų santykių ateities. Ir kai jau Europos komisija turės įgaliojimus dėrėti su jumis. Aš norėčiau, kad komisija nebegrįžtų prie tų klausimų, kurie buvo išspręsti, kad nebūtų dėl jų deramasi pakartotinai. Na, o pradėti darybas, kai yra jau vienašališkai kitos pusės rinktos priemonės, nebūtų geras dalykas. Manau, kad nacionalinėme Norvegijos parlamente bandoma stabdyti, kai kurios grupės politinės bando stabdyti tų priekybos santykių plėtojimą. O čia Europos parlamente, bent jau mano frakcijoje, kyla klausimas, ar apsimoka suteikti Europos komisijai naujus darybų įgaliojimus. Tuo tarpu, kai matome, jog tie susitarimai, dėl kurių visi buvo patenkinti regis, pagaliau yra nuneigiami, jų nesilaikoma. Aš žinau, kad kai kurias iniciatyvas reiškia tos politinės jėgos, kurios, kuriams nesuojama parlamente. Pirmininkas, ačiū. David Martin iš socialdemokratų frakcijos turi galimybę klausti. Prašau. Labai trumpai. Aš turiu kitokią šiek tiek poziciją nei Danielis. Aš suprantu, kad Norvegija yra suvereni valstybė ir gali spręsti pati e, dėl to, kas yra geriausia Norvegijai. Mano klausimas būtų štai koks. E, kaiminystės santykiai yra svarbus dalykas. Aš nenorėčiau čia kištis į diskusiją tarp Norvegijos ir Europos komisijos. Ar, kom, ar Norvegija konsultuojasi su kaimynais, ar derasi su jais? Man atrodo, kad Norvegija neišklauso reiškiamo susirūpinimo. Aš neklausiu, ar tokio pavudžio sprendimus turi teisę Norvegija priimti, bet tiesiog ar Norvegija atsižvelgia į, į kaiminystės ir kaimynų interesus prieš priimdama vienus ar kitus sprendimus. Jūs juk žinote, kad e, jūsų sprendimai sukėlė tam tikrų problemų, tad ar mastote apie tai prieš priimdami sprendimus? Pirmininkas dėkoju. ECR frakcijos vardu ponas Campbell. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone ambasadoriu, ar galėtumėte patvirtinti informaciją tarp ES ir Norvegijos? Du trumpi klausimai. Pirmiausia, jūs turite atskirus susitarimus dėl to, kiek prisidama prie prekybos e, plėtojimo. Tad norėčiau paklausti, kiek Norvegija moka tam, kad galėtų gauti jėgą prie vieningos ES rinkos. Tai pirmas klausimas. Ir antra, kiek jūsų nacionalinių įstatymų yra kokia proporcija tų įstatymų yra sąlygojami ES bendrosios rinkos įstatymų, nes tai yra iš tikrųjų naudinga naudo, žinoti informaciją. Dėkui. Ačiū. Pone Šakė, liberalų frakcijos vardu. Dėkoju, pone pirmininkė. Ačiū, pone ambasadoriu. Uh, sėdžiu nugarą jūs, bet taip jau išeina, taip salėje išdėsti tos kėdės. Uh, Daug kas buvo pasakyta, daug kas buvo paminėta, tad aš norėčiau stelkti prie konkrečių dalykų, prie poveikio sankcijų e, Rusijai ir Rusijos sankcijų Europos Sąjungai. Norvegija. E, nor, nor, norveg, e, yra atsisakoma leisti importuoti Europos Sąjungą Arkties produktus. Ir Norvegija taip pat priėmė tokias priemonės Ir norėčiau užduoti klausimą štai kokį ponui ambasadoriui. Jūrų. E, ar, ar jūsų žuvininkystės sektorius, jūrų sektorius apskritai patiria kokiu nors pasiekmiu, jūs turite regis tokią grupę? E, kur, ar, ar pramonės įmonė, kuri veik, turi turėti galimybę veikti nepaisant to sankcijų, ar ji gali veikti toliau? Ponas Šulc. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū, ponė ambasadoriu. Džiaugiuosi, matydamas jūs vėl čia, nes turime daug aptarti kartu ir jau pradėjome kai kurios klausimus aptarnėti prieš dviejus metus. Norėčiau pasakyti, kad nepritariu Danielio Kaspari pozicijai dėl daugelio dalykų. Buvo parengtas rezoliucijos projektas ir buvo panaudotas toks tekstas, kuris padeda greičiau visiems susėsti prie darybų stalo. Norėčiau pabrėžti septintąjį šio rezoliucijos projekto straipsnį. Ten yra pasakyta štai kas. Būtina tęsti darybą su Norvegijos administracijos struktūromis, kad būtų galima rasti išmintingą sprendimą abiems pusėms ir žemės ūkio sektoriui. Be abejo, turime visi susėsti ir diskutuoti. Be abejo, Norvegija yra suvereni valstybė, EFTA narė. Ir be abejo, ji turi teisę veikti taip, kaip jai atrodo tinkama, veikti tokią žemės ūkio politiką, kokią jinai nori, lygiai taip žuvininkystės rytyje. E, galbūt dėl palankių aplinkybių tik mes ir toliau diskutuojame dėl SPG lengvus sistemos ar bendrųjų preferencijų sistemos lengvatų taikymo Filipinams. Mums visiems tai rūpinimas klausimas. Ir dar norėjau paklausti štai ko. Dėl sankcijų. Šį klausimą kėlė ir ponia Šakė. Kaip Ma, ką Jūs manote apie kai kurių technologinių ir E, kai kurių šiaip prekių nepateikimą, kurios turi paklausą arkčiai. Nes ten atliekami kai kurie dalykai kelia pavojų Arkties regionui. Nežinome, kad tame regione konkrečiai aktyviai veikia Gazprom atliekami žvalgomieji darbai. Mes galime susidurti su didžiuliais ekologiniais iššūkiais, jeigu niekas nesikeis. Tad aš norėjau išklausyti jūsų nuomonę šiuo klausimu. Pirmininkas, ačiū. Nežinau, ar galėčiau pakomentuoti, bet e, turiu keletą faktinių elementų. Pone Šolcai, jūs kalbate apie rezoliuciją, o ne apie rezoliucijos projektą, nes Europos parlamentas šią rezoliuciją priėmė 2013 m. Liepą. Tiesiog e, tokį faktą norėjau papildyti. Ar žaliųjų atstovai norėtų kalbėti? Jeigu ne, EFDT atstovas William Dartmund. Ačiū, ponė pirmininkė. Bent jau šiame komitete yra keletas žmonių, kurie pripažįsta, kad Norvegija yra suvereni valstybė. Gaila, tačiau kitose komitetuose nesupranta kolegos to elementaraus fakto labai dažnai. Mano britų kolegos čia domisi išteklių saugojimu. Reikia pasakyti, kad jūrų ištekliai neapima Norvegijos, kai kalbama apie kai kurios kitus susitarimus. Nes iš 25 procentų kvotos skirtų Junktiniai karalystiai e, dalis atitenka Norvegijos laivynui. Europos laisvosios e, ekonominės, ekonominės zonai yra pritarama laisvam asmenų judėjimui. Tai yra irgi didžiulis didžiulės svarbos dalykas. Šveicarai, pavyzdžiui, pasakė, kad nenori įgyveninti asmenų judėjimo laisvės principo. Tad noriu klausti jūsų, kiek dar laiko Norvegija pritars lai, ju, ju, šitam principui, laisvo judėjimo principui. Ar galbūt jūsų požiūrių Norvegija netrukus pasirinks šveicarišką požiūrį. Po kokių penkių metų, ką manot apie tai? Pirmininkas, ačiū. E, frakcijų atstovų daugiau nėra norinčių pasikalbėti, tad, e, pasisakyti, tad e, suteiksiu žodį kolegoms kitiems, kurie galbūt savo vardu nori užduoti klausimų ar pakomentuoti. Prašau, kolega Benson. Pirmiausia, ačiū, ponė ambasadoriau už jūsų pasisakymą. Ambasadorius norėtų panaikinti jūros gerybių prekybos e, barjerus. Bet norėčiau tada paklausti, kodėl naujoji vyriausybė neatšaukia mokesčių jautinai, avienai, geltoniems sūriams e, ir gėlėms. Man susidaro toks jausmas, kad turėtume remtis 90 straipsnio dvasia. Jeigu norite gauti laisvą prieigą prie rinkos, turite suteikti panašią prieigą prie savo rinkos žemės ūkio produktams. Nenoriu kištis į tai, kaip jūs uh, remiate Norvegijos uh, e, mūkininkus, čia jūs galite elgtis kaip tinkami. Tačiau čia mes kalbame apie uh, galimybę vienodai mums vieniems ir kitiems prieiti prie mūsų turimų rinkų. Ačiū kolegai Bensen, sako pirmininkas. Ir klausiu dar kartą, ar yra daugiau kolegų, kurie norėtų pasisakyti. Regisi norinčių nėra kalbėti, tai tuomet užbaigime pasisakymą ir dabar ambasadorių žvelgiu į jūs. Išgirdote kai kurios komentarus, pasisakymus ir gali susidaryti įspūdis, kad mes esame žuvininkistės komitetas, bet taip nėra, mes esame tarptautinės perkybos komitetas ir norėtume dabar išklausyti jūsų komentarų. Žodis jums, ponė ambasadoriu. ponas Leikvau, ambasadorius. Pastebėjau, kad nebuvo užduotų tokių klausimų, kuriuos būtų galima atsakyti taip arba ne. Pabandysiu chronologiškai atsakyti juos. Galbūt, jeigu ką ir praleisiu, tai stengsiuosi pasitaisyti. Bendrai kalbant, galite būti tikri dėl to, kad dėl visko, ką jūs pasakėte, ką man perdavėte, visą tai aš perduosiu savo šalies vyriausybei ir kompetentingoms struktūroms. Kai dėl tolesnių mūsų varkybos santykių mes rengsime palaustalo diskusijas, mes turime bendras taisyklės e, ir tam tikras taisyklės deryboms. Tai yra labai rimtas turimas pagrindas. Mes iki šiol rasdavome sprendimus tais atvejais, kai nesutardavome ir sutarimas paprastai atsirasdavo. Manau, kad tai bus ir šį kartą. Kartais politikai žaidžia su ugnim, per nelik neatsakinga. Aš esu valstybės tarnautojas, turėčiau pasakyti. Bet, kaip jau sakiau, jūsų perduotą žinę labai tiksliai perduosiu savo šalies atstovams. Kai kas iš jūsų minėjo, kad, buv, kad Norvegija pasielgė nedraugiškai. Nenorėčiau komentuoti to plačiau. Tiesiog aš pasakiau jums faktus, iš, išklausiau jūsų uždėstytą nuomonę ir faktus. Ir norėčiau pasakyti, kad mes čia nesistengėme kalbėti apie kokį nors Pavlovo refleksą. Mes nesakome, kad niekad nesielgėme taip, kad mūsų veiksmai negalėtų būti suprasti kaip nedraugiški. Bet bent tyčia to nedarėme, nes mes esame politiškai ir ekonomiškai bei prekybos santykiais glaudžiai susiję. ES mums yra svarbi partnerė. Lygiai taip pat ir kalbant apie tą faktą, kad su mumis nebuvo konsultuojamasi. Aš nenorėčiau kalbėti apie tai, ką jaučia vieni ir kiti Europos parlamento nariai bet aš daug laiko praleidau konsultuodamasis. Mes turime pasiekę tam tikrą integracijos lygį ir dėl to tos konsultacijos yra būtinos, neišvengiamos. Kai kuriais atvejais mes turėjome skirtingas nuomonės, bet konsultacijos tikrai buvo, tai būtų pirmas argumentas. Norvegija turi du tokius specifinius klausimus. Kalbant apie pirmąjį, ypač apie pirmąjį klausimą. Manęs buvo klausima, kiek mes mokame, bet juk mes nemokame už prieigą prie ES rinką. 1,8 milijardai eurų. Tiek mes uždirbome. Ir Tai yra Norvegijos indėlis su Norvegija ir Islandija tam, kad būtų galima padidinti ekonominę ir socialinę sanglaudą. Mes nemokame Europos Sąjungai e, kažkokių sumų. Mes tiesiog manėme, kad turime gyventi dalykus, dėl kurių buvo susitarta. Tai reiškia, kad mes per tą penkių metų laikotarpį 1,5 milijonus eurų skiriame ES vidus sumažinti socialiniams ir ekonominiams skirtumams. Kiek nacionalinių įstatymų yra paveikta tų dešimties tūkstančių teisės aktų, kuriuos e, priėmėme EEA srityje ar panašiai. Ir čia norėčiau pasakyti, kad aš tų skaičiavimų nesu atlikęs pats. Tačiau prieš keletą metų vyriausybėje dirbo toks komitetas, kur kažkas sakė, kad apie 70 procentų mūsų teisės aktų yra veikiama ES teisės aktų. Aš manau, kad tas skaičius yra neteisingas, bet tiesiog norėčiau pasakyti, kad mes paslaugoms, kapitalui, asmenims, e, jų judėjimui turime tais pačias taisyklės. Ir tiesiogiai ar netiesiogiai direktyvos ar reglamento atvejais Mes esame numatę tam tikrą taisyklių taikymą. Daugelis dalykų išplaukia iš platesnio europinio konteksto. Skaičių aš neturiu, kaip jau sakiau. Paminėjau jums tą skaičių, kokie esu perskaitęs dokumentuose. Tas, ta, tas pats reguliavimas apima daugelį reglamentų, daugelį e, teisės aktų ir tol, kol jie tampa patvirtinti, jie praeina daugybę etapų. Kad dėl sankcijų ir ką mes dėl to patyrėme. Čia skaičiavimai reikalingi sudėtingi. Aš jau sakiau vadinėje kalboje, jog žinau, kokio lygio eksportas buvo susijęs su žuvininkystės produktais ir jūros gerybėmis. Europos Sąjungos numatytoms sankcijoms mes nusprendėm pritarti žodis žodin, taškas į tašką. E, daugiausia problemų patirs ko gero tiekimo sektorius. Jis bus paliktas labiausiai tos krizės. Tačiau Tai nėra kažkoks linijinis vystimasis, nes čia tenka vertinti daugybę elementų ir investicijų draudimus, ką galima, ko negalima, kas daroma, kas nedaroma. Mūsų supratimu. Europos Sąjungos sankcijas būtų galima įvertinti. Tačiau manau, kad visas investicijų klimatas, kuris galėtų turėti poveikį. Bus paveiktas tų visų sankcijų. Aš iš dalies galėčiau atsakyti ir dėl aplinkosaugos. Viskas, ką mes darome, e, ieškodami dujų ir naftos, yra susijęs su tinkamų aplinkosaugos standartų užtikrinimų. Priešingų atveju tie dalykai net nebūtų pradėti. Mm, mes negalim komentuoti to, ką daro ar ko nedaro Rusija. Mes, manyčiau, turime palaukti dar šiek tiek ir galbūt išsispręs tie dalykai, kurie mums yra strateginės svarbos. EFTOje vykstantis dalykai. Daugelis šalių yra EFTA narės. Europos sąjunga, sąjunga išaugus, EFTA susitraukė. Pone pirmininkė, aš dirbau EFTA sekretorijate Ženevoje ir tai iš tikrųjų buvo puikia patirtis. Norvegijoje nėra nieko, kas rodytų, kad mes turėtume elgtis taip kaip Šveicarija. Norvegijos vyriausybė yra pareiškusi, kad laisvas asmenų judėjimas yra vieningusius rinkos taisyklė. Ir tai bus įgyvendinta susitarimo tarp Norvegijos ir ES dėka. Jūros gerybės. Aš šį klausimą esu kėlęs. Nes faktas yra tas, kad mes norėtume pagerinti prieigą prie mūsų rinkos jūros gerybių tiekėjams. Aš e, čia pat noriu pabrėžti, kad visi turime žiūrėti savo interesų ir mes ir jūs. Tačiau kai grįžtame prie to klausimo, kuris turi būti iškeltas iš pat pradžių, tenka pasakyti štai ką. Žinau, kad turime taisyklės kuriomis e, remdamies jūs pritarsite mūsų siūlomam dokumentui. Mes jau pradėjome dėrybas, be kita ko, klausimų, kuris yra svarbus vis daugeliu valstybių narių. Tai yra geografijų kilvės vadinimų klausimas. Aš čia bandau pristatyti pakankamai platų paveikslą ir kelti klausimą dėl to, kokia galėtų būti mūsų visuomenių struktūra sprendimams rasti. Ir dabar norėčiau tiesiog užbaigti savo pasisakymą padėkoti Jums, ponė pirmininkė. Pirmininkas, ačiū, ponė ambasadoriu. Inta komiteto vardu už Jūsų dalyvavimą mūsų šios dienos diskusijoje. Ačiū Jums už atsakymus. Prekyba pirmiausia yra dėrybų meno rezultatas. Mes čia šiandien kalbame ir apie padidintas mūsų komiteto kompetencijos ribas. Mes galėtume, pavyzdžiui, numatyti stebėsenos procesus. Ir INTA komitetas ir toliau glaužiai stebės, kaip vystosi ES ir Norvegijos prekybos santykiai. Dabar, gerbiami kolegos, kitas darbo tvarkės klausimas yra bendra diskusija 12 ir 13 darbo tvarkės klausimai. Tekstilės sektoriaus bendros taisyklės, bendros importo iš tam tikrų trečių šalių taisyklės, juose yra pakeitimų, jie buvo peržiūrėti ir dabar nedaug turime galimybių keisti su tuos siūlymus, kurių sulaukėme. 12 punkte yra kalbama apie tekstilės produktus, kurių neapima e, susitarimai arba konkrečios ES importo taisyklės. O 13 klausimas kalba apie trečiųjų šalių taisyklės Pirmiausia, norėčiau suteikti žodį komisijos teisės reikalų tarnybai, kad ši mums pristatytų tuos siūlymus. Ponas Lūdžius Šimanglė yra padalinio vadovas tarptautinės prekybos komitete. Žodis jums. Good afternoon. The commission would like to make a... Ačiū. Labadiena komisija norėtų trumpai pristatyti teisė kūros technikas, mm, peržiūrėtą dokumentą ir žinoma atsakyti į visus klausimus susijusius su mano minėtais klausimais. Kaip žinote, kodifikavimas ir peržiūra yra teisėkuros technikos, kurios labai plačiai naudojamos siekiant supaprastinti esamus teisės aktus. Taisyklės skirtos šioms teisėkuros technikoms yra išdėstytos dviejose tarp instituciniuose susitarimuose, vienas susitarimas dėl kodifikavimo, kitas dėl peržiūros. Noriu tik priminti keletą svarbių dalykų tuose tarp instituciniuose susitarimuose. Pirmiausia, kodifikavimo apibrėžimas. Cituoju pirmą punktą tarp institucinėms susitarimė dėl kodifikavimo. Kodifikavimas e, reiškia, kad procedūra e, reiškia procedūrą, pagal kurią atšaukiami kodifikuojami teisės aktai ir juos keičia vienas teisės aktas, kuris ne, iš esmės apima anksčiau buvusių visų aktų nuostatas. Taigi, kaip matote, kodifikavimo vienas iš bruožų yra esminių pakeitimų nebuvimas. Mm. Taigi, esami teisės aktai nesikeičia. Tai labai svarbus aspektas kodifikavime ir Tai pakartota kitose punktuose, tarp institucinėme susitarime. Trečias punktas. Komisija įsipareigoja ne, neįtraukti esminių pakeitimų į kodifikuojamus teisės aktus. Ir šeštas punktas – komisijos pasiūlymo tikslas būtent tiesioginis esamų tekstų kodifikavimas draudžia ir tarybai, ir parlamentui iš esmės keisti tekstą. Taigi negalima keisti teksto. Kodifikavimas reikalingas, kad e, būtų visiškai laikomasi es teisėkuros proceso. lyginant su kodifikavimu, kai esminių pakeitimų nėra, teisės aktų peržiūra leidžia atlikti esminius pakeitimus esamuose teisės aktuose. Vėlgi, tarp institucinis susitarimas dėl peržiūros, peržiūros apibrieštis. Taigi, peržiūra apima naujų teisės aktų prieimimą įtraukiant į vieną tekstą tiek esminius ankstesnių teisės aktų pakeitimus, tiek nepakeistas tų aktų nuostatas. vėlgi, kaip ir kodifikavimo atveju, naujasis teisės aktas pakeičia, atšaukia ir pakeičia senąjį. Taigi vėlgi visiškai laikomasi įprastinio es teisėkuros proceso. Taigi toks trumpas pristatymas pristačiau tas dvi teisėkuros technikas – kodifikavimą ir peržiūrą. Tačiau jeigu būtų klausimų, tai mielai juos atsakyčiau. Dabar dėl pačių pasiūlymų, kuriuos čia svarstome naujos redakcijos komisijos narys Basamer pateikė jas. Atsiprašau, komisija, komisijai viskas buvo pateikta vasarą, praeitą vasarą ir mes e, kalbame apie taip vadinamą omnibus 37-38 teisės ak, aktai buvo priimti šiais metais ir paskelbti oficialiame leidinyje. Juos paskelbus komisija ėmėsi kodifikuoti visus teisės aktus, kuriuos keitė tie du reglamentai bendras teisės aktų skaičius, kuriuos keitė 37 ir 38 reglamentas, buvo, atrodo, 26 teisės aktai. Didžiojoje didžiai tų teisės aktų daliai komisija teikia arba kodifikavimo, arba peržiūros procedūros. Didžioji dauguma teisės aktų kodifikuojama. Tačiau keletą teisės aktų reikėjo pakeisti. Tai buvo aišku, kad reikalingi esminiai pakeitimai ir todėl e, buvo pateikti šie du pasiūlymai, kurie yra dabar svarstomi. Jie yra peržiūrėti pasiūlymai, kadangi Ten ne tik kodifikuojamos esamos taisyklės, tačiau taip pat įtraukti ir keli esminiai pakeitimai. Jų nėra daug. Ir tai yra paaiškinta aiškinamuosiuose memorandumuose, pridedamuose prie šių pasiūlymų. Ketvirtas punktas sako, kad kad e, procesas pradėtas kaip kodifikavimo procesas, tačiau vėliau pasirodė, kad yra reikalinga įtraukti kai kuriuos pakeitimus, esminius pakeitimus. Tačiau jau minėjome, kad tie pakeitimai yra tokie nežymus esminiai pakeitimai na, mes juos vertintume kaip daugiau techninio pobūdžio pakeitimus. Tad tekstas atitiktų kodifikavimo reikalavimus, tačiau žinoma yra ir tokių nežymių pakeitimų. Žodis jums. Labai ačiū. Pirmininkas Tikriausiai pirmą kartą e, dirbame pagal tą peržiūros procedūrą ir po komisijos įžanginių pastabų suteiksiu žodį mūsų pranešėjui Jaroslav Valesai iš EPP. Ačiū pirmininkė. Aš prašiau, kad būtų surinktas apsikeitimas nuomonėmis šio klausimu. Ir norėjau tą padaryti prieš pristatydamas e, savo pranešimus, kad žinotume, ką darys politinės frakcijos. Taigi šie pasiūlymai kodifikuoja esamus es reglamentus. Reglamentai buvo pakeisti ne kartą ir juos konsoliduoti tikrai verta. Jis tiesiog taptų lengviau naudotis. Taigi, naujosiuose pasiūlymuose yra tokių nežymių esminių pakeitimų. Komisija sako, kad tai techniniai pakeitimai, tačiau mes kaip teisės aktų bendraautoriai turime nedaug laisvės ir ne, negalime keisti pasiūlymų. Ir komisijos pateikti pakeitimų pasiūlymai nuojose teisės aktuose pažymėti pilka spalva. Uh, Tai pirmas kartas po Lisabonos, kai mūsų komitetas um, nagrin... dirbs pagal tokią procedūrą. Ir trumpai apie ją papasakosiu. Tai prastinė teisėkuros procedūra. Ir specialios taisyklės taikomos pakeitimams. Pakeitimai e, leidžiami tik tai pilkai pažymėtame tekste. Tačiau jeigu ga, galėtume, jeigu norėtume pakeisti ir baltą likusią teksto dalį, su sąlyga, kad nedelsant apie tokį ketinimą pranešime komisijai. Be to, peržiūros procedūrą turi patikrinti visos trys institucijos, parlamentas, komisija ir taryba, ir taip pat šių institucijų teisės tarnybos. O tai pat jų EP, par, EP jūri komitetas. Reikia patikrinti, ar komisija iš tiesų apsiribo tik tai e, tais pakeitimais, kurie yra pažymėti pilkai. Kai teisės tarnyba tuo įsitikina ir tai patvirtina, dokumentai perdodami jūri komitetui ir komitetas atlieka tokį patį patikrinimą. Buvo informuotas, kad Jūri teiks savo nuomonę kitą savaitę ir iš valstybių narių pusės atrodo e, požiūris būtų toks, sutikti su komisijos pasiūlymu tokiu, koks jisai yra. Ir šie pasiūlymai įtraukti į sąrašą teisės aktų, kuriuos reikėjo pakeisti įtraukiant deleguotus ir įgyvendimo aktus po atsižvelgiant į Lisabono sutartį. Tai sudaro tą omnibus 2. Tačiau tokia procedūra. O dėl pasiūlymų esmės, to pilkojo teksto, iš esmės tai techniniai pakeitimai, klaidų taisimai bendrajame reglamente apimančiame importą kitų produktų negu tekstilės produktai. E, taigi šiame reglamente buvo išbrauktos kai kurios šalis, Adžerbaidžianas, Kazakstanas ir kitos, nes jos tapo PPO narėmis, Taigi dabar pasiūlymas apima tik tai Azerbaidžianą, Belarusiją, Kazakstaną, Šiaurės Korėją, Turkmenistaną ir Uzbekistaną. O dėl tekstilės importo 23 straipsnio procedūra buvo pakeista nagrinėjimo procedūra pagal Omnibus 1. Kaip matote, šis sektorius labai svarbus Europos Sąjungai. Ir apima šalis, kurios netaikomi dvišaliai susitarimai, e, prekybos taisyklės, tarp jų ir GSP ir BRA. BRA. Taigi dvi šalis, kurioms tokios taisyklės netaikomos, yra Baltarusija ir Šiaurė Korei, Šiaurės Koreja. Pagal BSC nustatomos kvotos tekstilės produktų importui iš šių šalių ir nustatomos stebėsenos ir saugos priemonės. Bet to stebėsenos ir saugos priemonės nustatomos ir tekstilės importui iš kitų trečiųjų šalių, jei toks importas kelia grėsmę ES gamybai. Taigi tiek norėjau pasakyti apie pasiūlymus, o dabar mielai išklausysiu jūsų pastabų ir komentarų. And, uh, no. Dėkuoju. O dabar Šešėliniai pranešėjai. Pirmiausia, socialdemokratų frakcija. Prašau, kolegos. Dėkuoju, dėkuoju pranešėjui už e, tokią, e, už tokią detalę įžanginę e, dalį. Mūsų pozicija šiuo metu yra palanki, mes pritarėme komisijai ir techniniu požiūriu palaikome komisijos poziciją, nes komisija nori supaprastinti šio požiūriu visą teisės aktą. Kalbant apie turinį, aišku, čia daugiausiai kalba sukasi apie techninius aspektus, tad dėl pirmojo E, dėl pirmojo straipsnio nieko konkretaus negalime pasakyti, kadangi čia kalba sukasi tik tai e, apie tam tikrą nuseklumo užtikrinimą darybų plotmėje. Mes deramės su tam, tam tikromis valstybėmis ir reikia atnaujinti informaciją. O e, kalbant apie kitus turinio dalykus, tai mes manome, kad galime pritarti išsakytai pozicijai. Aišku, reikėtų, kad e, pateiktų savo atsakymą mūsų teisės tarnyba. Ir kuomet e, sužinosime teisės tarnybos nuomonę, žinosime, kokių kitų žingsnių turime imtis. Koncert. Dėkuoju. EKR frakcijos vardu. Pone Harkin gal? Mes mums nepranešta, kas yra jūsų šešėlinis pranešėjas. So, if it's, uh, if it's not the case, then... Na, jeigu niekas nenori šios frakcijos kalbėti, tai kreipiuosi į Aldę. Pane Šakė, prašau žodis jums. Ačiū, pirmininkė. Labai trumpai ir aš pasisakysiu. Šie klausimai labai techninio pobūdžio. Džiaugiamės, kad bus pasiūlyta nauja redakcija ir džiaugiamės, kad atsiras daugiau teisinio tikrumo, būtina sutvirtinti reglamentą ir įtraukti visus paskutinius pakeitimus. Labai vertiname 18 konstituoja dalį 23 pakeitimą ir bus svarbu pasinaudoti tomis galimybėmis, kurios nebuvo iki šiol panaudotos ir pakeitimų teikti nepatiksime, nepatiksime ir tikimės, kad primta tai bus labai greitai. Pirmininkas dėkoju. Dėkuoju, pane pirmininkė. Aš esu uh, naujas parlamento narys, e, praktiškai mano pirmą darbo savaitę. Labai džiaugiuosi, kad e, galėsiu per ateinančius e, metus dirbti su jumis. Man tai yra labai įdomus darbas. Na, o dabar dėl paties pasiūlymo, tai aišku, yra iš esmės techninio pobūdžio pasiūlymas. Mes turime įtvirtinti skaidrumą, turime koordinuoti savo pozicijas. Aš turiu praktinių klausimų. Praktinio pobūdžio klausimų. Pirmas dalykas, kuris man atėjo į galvą, yra toks. Dėl kokių gaminių mes deramės? Kokie yra produktai, kurios apima mūsų prekybiniai e, ryšiai su tomis e, valstybėmis, pavyzdžiui, su Koreja. Aš norėčiau, kad komisija pateiktų daugiau ir samesnės informacijos tais klausimais. Antras dalykas. Ar mes galėtume gauti apibendrančios informacijos apie valstybių narių kreipimąsi dėl stebėsenos priemonių? mes turime būti įsitikinę, kad visos nuostatos tinkamai taikomos šios rytyje. Don. Nematau guoja e atstovų, sako pirmininkas, pono Šolts regis nėra, žaliesim žodis tada. Klausimas tas pats. Kolegos mūsų nėra, tačiau manau, kad svarbiausi dalykai jau buvo pasakyti. Norėčiau paklausti, kokios yra apimtis tos prekybos, apie kurią dabar kalbame. Dėkoju. FDD regis ne, taip pat. Tokiu atveju noriu kreiptis į visus kolegas, gal kas nors dar nori užduoti klausimą ar išsakyti kokį nors komentarą. Jeigu norinčių komentuoti nėra, žvelgiu į komisijos atstovų pusę. Buvo užduoti na, kai kurie klausimai ir norėtume paklausti, ar komisijos atstovai galėtų atsakyti į juos. Atžodis jums, Europos komisijai. today... Regisi, kad šiandien Europos komisijai ne pati sėkmingiausia diena. Jie nelabai nori atsakinėti į kolegų užduotus klausimus. Ryte panašus klausimai buvo užduoti, atsakymų nebuvo. Ar kas nors būtumėte pasirengę iš komisijos su atsakyti į tuos klausimus, kur uždavė mūsų komiteto nariai? Nes Jeigu norinčių atsakyti nėra, na ką darysi? Okay, uh, so I think... Tada uh, žvelgiu į pranešėją. Pone Valesa, žodis jums. Prašom išsakyti savo. Mr. Valesa, please. Well, the, this, uh, one of these uh, proposals uh, involves that. Kągi vienas iš pasiūlymą apima tekstilės produktus, bet dėl ko norėjau aptarti šios klausimus. Sakėte, kad e, nebus esminių, žymių esminių pakeitimų, tačiau galbūt komisija geriau paliktų pasiūlymą nepakeistą. Labai ačiū. Atrodo, komisija galbūt jau geriau viską supranta, taigi jeigu kažkas nori pasisakyti. Ačiū aš Marijanai Ignatesku iš prekybos generalinio direktorato. Aš um, esu atsakinga už šių teisės aktų kodifikavimą ir peržiūrą. Turiu du klausimus. Neaišku, ar norite stebėsenos priemonių peržvalgos um, stebėsenos reglamente, ar kitame reglamente. Kol kas stebėsenos, tai kol kas tokios informacijos pateikti negalime, tačiau ją pateiksime artimiausių metų. Prašau, raginu Jūs tai padaryti, nes labai svarbu, kad Tartautinės prekybos komiteto nariai gautų jų paprašytą informaciją. Sekretariatas mane informavo, kad kaip komitetas norėtume sužinoti, ar taryba planuoja siūlyti kažkokius pakeitimus. kurie yra galimi ir kurie skiriasi nuo čia jau pristatytų. Komisija gal ką nors žino. Atrodo, kad ne, tai tuomet tęsime savo dialogą. Komisija. Ačiū. Labai trumpai. Taip, turime informacijos dėl tarybos pozicijos. Neseniai vyko tarybos darbo grupės e, dėl kodifikavimo procedūros posėdis ir ten buvo patvirtinti kodifikavimui pateikti pasiūlymai, taip pat darbo grupė atsakinga už tarptautinę prekybą posėdžiavo ir ten pavyko pasiekti neblogos pažangos, svarstančios dokumentus ir netgi iš dalies pavyko susitarti. Taigi tikina, tikimės, kad e, tarybos darbo grupėje susitarimo pavyks pasiekti artimiausioje ateityje. Na, atrodo, kad e, tarp instituciniam bendradarbiavimui šiandien nepalanki diena. Labai ačiū komisijai, turime baigti šio klausimo svarstymą. E, taigi, e, aptarsiu papildomus veiksmus, pasiūlymo svarstymą aha, e, bus e, komitete, vėliau paskui tvirtins Teisės reikalų komitetas, o paskui gruodžio ketvirtą dieną svarstysime pasiūlymo projektą, o pakeitimus galima teikti iki gruodžio 8-12 dienos. 23 sausio komitete balsuosime, o plenarinėje sesijoje vasario mėnesį balsuosime, jeigu viskas vyks pagal planą. Labai ačiū. Ir kitas mums, tas mūsų darbo atverkėje dabar yra komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Europos parlamento ir tarybos reglamento EB 97812, kurio taiko pametrų būtų tarifų ir normatų sistema, trečias priedas. Tai keitimasis nuomonėmis dėl Filipinų. Ir pristatydamas temą noriu priminti, kad 2014 rūpiučio 19 dieną komisija patvirtino deleguotai aktą, pagal kurį GSP plus režimas suteikiamas Filipinams. Tai speciali iniciatyva skirta gerai valdysenai ir GSP plus e, suteikia tarifinės legmatas pažeidžiamoms besistačioms šalims, kurios taiko 27 pagrindinės konvencijas. Taigi Filipinai atitiko kriterijus ir galėjo paprašyti GSP plus režimo, tą jie padarė šių metų vasarį, jeigu bus toks režimas suteiktas, tai bus 14 šalis, kuriai toks režimas suteiktas. Taryba ir parlamentas turi du mėnesius paprieštarauti šiam pasiūlymui. Ir frakcijų lygmenių Tarptautinės prekybos komiteto koordinatoriai paprašė pratesti šitą terminą iki gruodžio pabaigos, kad e, parlamento nariai galėtų išsamei vertinti pasiūlymą. Dabar keisimės nuomonėmis su komisija ir su Filipino ambasadorium. Jis sveikino atvykusi mūsų posėdį. Ir tikiuosi, kad mes galėsime bent jau pradėti tokį vertinimą. Ponas Alan Kadek yra parlamento žuvininkistės komiteto pirmininkas, jis taip pat pasisakys šiose diskusijose. Po diskusijų tarptautinės prekybos komiteto nariai iki lapkričio 10 dienos galės mm, paprieštarauti teisės aktams, pagal kuriuos Filipinams suteikiamas GSP plus režimas. Dabar suteiksiu žodį Europos komisijai. Yes, thank you, Chairman. Uh... Dėkoju, pane pirmininkė. Dėkoju už galimybę aptarti bendrų preferencijų sistemos plus ypatumus. Norėčiau priminti, ką reiškia tas BPS plus. Tai yra tiesiog specialus susitarimas ir tai yra priemonių sistema, kuri pritaikoma uh, šalims, kurios siekia vystimosi tikslų, kurios nori e, prisimti papildomus įsipareigojimus susijusius su ratifikavimu ir įgyventinimu 27 tarptautinių konvencijų, kur numatyta patys vairiausi dalykai - žmogaus teisų užtikrinimas, aplinkos gyvūginiai dalykai, kova su korupcija ir taip toliau panašiai. Tai yra specialių paskatų sistema, sistema, kurios tikslas padėti tam tikrom šalims įgyvendinti tas sistemas. Tai nereiškia, kad šalims teikiami kažkokie e, apdovanojimai už tai, kad buvo puikiai gyvendintos tos konvencijos, nes priešingų atveju gal Norvegija ir Šveicarija tektų tik tai taikyti šias priemonės. Yra kai kurie labai aiškus ir tikslus kriterijai, kurie taikomi šalims, kurios nori žengti tą žingsnį pirmin. Ir tie kriterijai yra labai konkretus ir aiškus. Mes tos kriterijus taikome jau konkrečiais atvejais, apie tai esame diskutavę šiame komitete pernai. 13 šalių yra taikoma ta tvarka, e, jos naudojasi BPS plus schema. Mes tos kriterijus ir tikslus turime taikyti nediskriminacinių požiūrių ir Turėčiau pasakyti, kad Filipinai pateikė paraišką pernai, Europos komisija tą paraišką išnagrinėjo, pasirodė, kad e, Filipinai atitinka tos kriterijus. E, rūpiučio 19 dieną mes pateikėme siūlymą Filipinams prisijungti prie BPS plus schemos. Kokie tai yra tie kriterijai? Pirmiausia, tai yra ekonominis kriterijus, tai yra šalies pažeidžiamumas ir Tai yra susijęs su tam tikrų procentų importų į ES. Antrasis kriterijus - 27 tarptautinių konvencijų ratifikavimas. Ir, aišku, čia mes pirmiausia žvelgiame į tai, e, kaip stebėsenos e, organizacijos atsakingos už tų konvencijų gyvendinimą pateikia ir kokius komentarus pateikia susijusius su konvencijų gyvendinimu. Ir tos išvados neturi atspindėti kažkokių spragų ar netaikymų tų konvencijų. Šalis neturi būti pareiškusios išlygų, tai yra draudžiama, tai netitinka konvencijos dvasios. Ir taip pat komisija turi, turi, turi turėti tam tikrus įsipareigojimus iš tų šalių, kam taikoma BPS plus sistema, tai tai yra saistantis dalykai ir tik tada šaliai suteikiamas BPS plus statusas. Mes esame įgalioti parlamento ir tarybos labai griežtai stebėti, ką to šalis konkrečiai veikia įgyvendindamos minėtas konvencijas. Jos turi e, labai rimtai bendradarbiauti su mumis, su tarptautinėmis struktūromis ir turi sutikti su to, kad jos bus nuolatos stebimos. Jos e, turi taip pat mums teikti mūsų prašomą informaciją, kad būtų galima situaciją įvertinti. Mums būtina atlikti tuos vertinimus, nes, kaip žinia, turime parengti e, jums ir tarybai kas dviejus metus ataskaitą. Kita renksime kitais metais apie tai, kaip mūsų tos šalis laikosi prisimtų įsipareigojimų. Mūsų komitete kontekste pernai mes pareigėme stebėsenos sistemą, tiksliau komisijų įdėjom stebėsenos sistemą, paremta keliais ramščiais. Pirmasis tai yra tam tikri dokumentai, kuriuos mes vadiname pagrindiniais dokumentais, jie apima e, tas tarptautinės kon, e, konvencijas, su kuriomis turi dirbti mūsų minėto šalis. Mes siunčiame tą sąrašą naudos gavėjams ir tikimės atsakymų į klausimus, kokios spragos buvo likusios, kaip jos užpildomos. Antrasis ramtis yra dialogas. E, čia vėlgi rengiami tam tikri dokumentai, nesėdima ir laukiama, kol kažkas savaime įvyks, bet mes dirbame prie to, kad tie klausimai būtų sprendžiami, tai gali būti žmogaus teisų dialogas, priekybos komiteto keliami kai kurie klausimai ir panašiai. Mes jau dirbame šią kryptimį su Peru, su Pakistanu, su Armenija, Gruzija ir taip toliau ir panašiai. Tad um, norėčiau pasakyti, kad nauja šioje sistemoje nėra ne tiek prieimimo kriterijų naujas taikymas, kur tie kriterijai tokie aiškus, tokie nekvestionuojami, nauja šiek tiek yra gal stebėjimas to, kaip šalis įgyvendina prisimtus įsipareigojimus. Mes um, bandome vertinti šalių pasiektą pažangą visą laiką. Jeigu pažvelgtumėte į tuos dokumentus, e, pamatytumėt, pamatytumėt, kad tų spragų aptiktų sąrašas yra pakankamai ilgas ir kartais galima net sutrikti pamačius, kad jų yra tiek daug, bet tas sąrašas yra daromas dar ir tam, kad būtų galima priimti teisingus sprendimus, kad būtų galima padėti toms šalims, kurios yra pasirengusios judėti pirmin. Tuo pat metu mes nuolatos palaikome ryšius su valstybėmis narėmis, su BPS plus stebėjimo grupe ir norė, su jūsų komitetu taip pat. Norėčiau pasakyti, jog nauja teminė grupė buvo ką tik sudaryta, e, būtent BPS plus stebėjimo grupė mums Bus malonu bendradarbiauti su ta grupe, siektent, kad būtų gyvendintos numatytos taisyklės. Na, tuo savo pasisakymą kol kas ketinu baigti, bet prieš tai dar ketinu pasakyti štai ką. Jeigu paskui diskusijos pabaigoje man būtų steigtos 2-3 minutės, aš galėčiau dar tarti keletą žodžių apie Kenijos prisijungimą galimą prie šios sistemos. Dėkui. Pirmininkas, ačiū. Be abejo, mums reikės e, tam tikros informacijos susijusių su deleguotojų aktų taikymu ir Kinijos prisijungimu. Tačiau kol kas grįžkime prie Filipinų. Turime čia salėje Filipinų ambasadorių, ponė Viktorija Bataklan. E, yra mūsų posėdėje dabar. Sveikiname, ponė ambasadorė, žodis jums. Much, Chairman, and... Ačiū pirmininkė. Aš dėkoju gerbėmiams komiteto nariams už tai, kad suteikė galimybę pasidalinti nuomonę šio klausimu. Dėkoju komisijai už pristatymą. Aš norėjau tiesiog pasakyti komisijai vieną frazę tuo bylą ir baigiu, nes iš tikrųjų mes esame pasirengę pateikti visą informaciją, kurios reiktų gerbėmiems parlamento nariams. Na, aš GSP E, pirmą kartą apie tai išgirdau dirbdama Ženevoje ir nesitikėjau, kad ir savo karjeros pabaigoje turėsiu apie tai kalbėti. GSP Plus e, atrodo naujas režimas, tai preferencinis režimas, tai šiaurės ir pietų bendradarbiavimo rezultatas, tačiau laikas pasikeitė ir vis dažniau integruojami žmogaus teisės aspektai, skatinamas tausus išteklių naudojimas. Ir tai atspindi ir mūsų nuostatas, mes tuo patenkinti, mes teikiame parašką dėl GSP plus ir komisija ir taryba išnagrinėjo tą paraišką, paraiška atitiko visus reikalavimus, taigi tikiuosi, kad e, po apsikeitimo nuomonėmis, po apsikeitimo informacija, parlamento nariai taip pat mums surenks šventę ir pritars šiam GSP plus taikymui. GSP plus labai naudingas būtų Filipinams. Mes e, taikėme GSP ir buvome naudos gavėjai pagal tą susitarimą jau senokai, tačiau GSP plus mums padėtų diversifikuoti savo eksportą, būti konkurencingesniems, nes e, visiems iššūkis yra tvari plėtra Ir dėl to mes nekantrai laukime ir tikimės, kad GSP Plus bus naudingas mūsų gamintojams, mūsų žvininkistės sektoriui ir kitiems sektoriams, kurie tikrai gaus naudos iš šio režimo. Daug filipiniečių gyvena kaimo vietovėse, kur vis dar aukštas skurdo lygis ir Mes manome, kad tokios paskatos iš tikrųjų padarys teigiamą poveikį Filipinų žmonėms. Bendrasis vaizdas, kaip mano kolega iš Norvegijos sakė anksčiau, ES ir Filipinai gali švesti 50 metų ryšių palaikymo sukakti Ir iš tikrųjų tie santykiai su ES visuomet buvo šilti. ES yra didžiausia mūsų investuotoja, taip pat didžiausia vystimosi partnerė. Mes bendradarbiaujame saugumo srityje, įskaitant taikos procesą Filipinuose, už, būsime visuomet dėkingi. Dabar dėl GSP. Žinome, kad yra su tuo susijusių klausimų, kitų klausimų, nes tai apima ne tik kriterijus, kriterijus mes atitinkame ir labai džiugu, kad e, bus galima šios klausimus aptarti su parlamento nariais Aš parašiau, pati atsakiau 751 parlamento nariui ir tikiuosi geros diskusijos, galbūt artimiausiu metu, tikiuosi iki kalėdų viskas neužsitęs. Ačiū ambasadorė už jūsų pasisakymą ir taip pat už e, džiugę nuotaiką ir viltis, nes ši tema taip pat aktuali ir žuvininkystės komitetui. Taigi su mumis yra žuvininkystės komiteto pirmininkas Alan Katek. Žodis jums. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Su pirma, norėčiau padėkoti už kvietimą lankytis šio didelio komiteto posėdėje. Aš čia taip pat visą kaip žankystės komiteto pirmininkas ir galiu pasakyti, jog peš e, komitetas vienbalsiai išreiškė savo poziciją, nepaisant e, mūsų narių politinių pažiūrų. Beje, taip pat e, norėčiau pasveikinti Filipino ambasadorę. Ir pasakysiu tai, ką jai sakiau. 10 birželio dieną Europos komisija E, Filipinams pateikė geltonąją kortelę nes, ir pasakė, kad e, Filipinai gali būti laikomi nebendradarbiaujančią valstybę e, žuvininkystės srityje. Paskui buvo pasiūlytas deleguotas teisės aktas dėl GSP plus Filipinams. Tai apima žuvininkystės produktus, kuriems bus taikoma nulinė kvota ES. GSP plus yra e, PPO taisyklių išimtis. Ir ši išimtis numato nulinius muitų tarifus. Ir čia kalba sukasi taip pat ir apie Filipinų žuvininkistės produktus. E, Peš komiteto koordinatoriai nusprendė pasipriešinti tam deleguotam teisės aktui dėl priežasčių, kurias aš jums pasakysiu. Komitetas nusintė nerimo signalą dėl tos geltonos kortelės, dėl nedeklaruotos e, žvejybos, išreiškė taip pat susirūpinimą dėl neteisėtos e, žvejybos ir pareiškė, e, jog Filipinų žangystės produktai nėra e, nelegalios, nedeklaruotos e, žvejybos produktai. Jeigu mes priimtume tą deleguotą teisės aktą, tai tuomet mūsų gamintojai turėtų konkuruoti su neaiškios kilmės produktais ateinančiais iš Filipinų. Peš komitetas negali susitaikyti su tokia nesažininka konkurencija. Parlamentas 2011 e, metų rezoliucijoje numato uždrausti prieigą prie rinkos tiems produktams, kurie yra nelegalios, nedeklaruotos žuvininkystės produktai. Tokiems produktams neturi būti leidžiama prieiga. Jeigu parlamentas sutinka su GSP plus Filipinams, galbūt ateityje situacija keisis. Prieš komitetas iš principo nesiteikęs prieš Filipinus, tačiau dabartinėmis sąlygomis, jeigu mes su tuo sutiktume, tai prieštarautų parlamento pozicijai dėl nedeklaruotos ir ne, nelegalios žvejybos. Ir tuo atveju Europos Sąjunga pateiktų į rinką, taikydama preferencinius muitus, nelegalius produktus. E, Filipinų prieiga prie GSP. Šiuo atveju reikštų nesažininga konkurencija su ES gamintojais, būtent tunų e, augintojais. Priminsiu, kad 44 tūkstančius tonų pagamina, pagamina Filipinai. Ir tai būtų rimta problema. Dėl nediskriminavimo e, taisyklių žaninkystės produktų negalima išbraukti iš GSP. Sprendimo kol kas dėl šito nėra ir komisija tai patvirtina. E, Peš komitetas norėtų, kad e, komisijos veiksmų planas dėl nedeklaruotos, nelegalios žavininkystės ne, atsižvelgtų į e, dabartinę padėtį ir todėl mes e, prašome pasipriešinti tam deleguotam teisės aktui. Aišku, iškyla dėja tvarkaraščio problema. 10 gruodžio diena yra galutinė data, kuomet bus e, svarstamas tas klausimas, o plenarinėme posėdėje jisai bus svarstamas gruodžio mėnesį. Europos komisija mano, kad mes turime taikyti reglamentą šiuo atveju su e, reglamentą dėl kovos su nelegaliai ir nedeklaruota žvejyba. Mes turime prievolę, mums tenka prievolė užtikrinti ES politikų nuseklumą vidaus rinkos politikos, žvininkystės politikos ir kitų politikų. Mes negalime elgtis taip, kad būtų prieštaravimas tarptų politikų, kad e, būtų prieštaravimo tarp ekonominės politikos ir žuvininkystės politikos. Žuvininkystės politika dažnai yra e, buvusi tik tai vienas iš e, priekybos politikos aspektų. Jeigu mes leistume šitiems e, e, produktams patekti į mūsų rinką, tai būtų absoliučiai netoleregiškas e, sprendimas, tai būtų tas pats, kas rinkti politikus užrištomis akimis, visiškai nematant jų. Aišku, mes turime išspręsti tas iškylančias problemas ir paskui bandyti spręsti sunkumus GSP plus platmėje. Jeigu bus pateikta rezoliucija dėl e, priešinimuose tam deleguotam teisės aktui, tai e, peš komiteto nariai tam pritars ir jie pritars vienbalsiai. Ačiū pirmininkė. Mes darbo tvarkė turime tokį klausimą, kur buvo kolegos pakviesti dalyvauti. Pirmiausia, norėčiau frakcijų atstovams suteikti žodį interkomiteto e, nariams, o paskui kolegoms, kurie nėra mūsų komiteto nariai, bet e, dalyvauja šioje svarbioje diskusijoje. Tad pirmiausia, norėčiau pakviesti EPP atstovus. Daniel Gasparį, prašau. Gerbiami kolegos, norėčiau pasakyti štai ką. Aš nekalbu savo vardu. Christopher Filner yra atsakingas už BPS plus sistemos pristatymą, ataskaitos rengimą šią temą, tad e, norėčiau pasakyti jo vardu štai ką. Mes manome, kad nori, nu, manau, kad turi pasidalinti savo įspūdžiais ir žiniomis apie šią sistemą. Pirmiausia, aš jaučiu susirūpinimą dėl e, žuvininkystės politikos tvarumo šalyje. Tai yra klausimas, kurį reikia spręsti. Ir generalinis direktoratas Mare e, yra sukurtas tam, kad būtų galima į NN žvejybos klausimą spręsti. E, mes e, žinome, kad Europos komisija yra pateikusi deleguotojų aktų šią temą kyla klausimas dėl deleguotų aktų legalumo. Prisimename, kad valstybės kandidatės, kurios atitinka šios kriterijus, tai tuomet ES turi suteikti BPS plus statusą tokiai šaliai. Mes gyvename, kad Europos komisija nėra priemusi tai, ir teisingai pradėjusi taikyti pagrindų reglamentą. Pastarosiomis savaitėmis Išgirdau kritiką, kurią pareiškė žuvitkistės sektoriaus atstovai Filipinuose. Taip pat išgirdau skundų susijusių su žmogaus teisų padėtimi. Tai yra du svarbus klausimai. Yra reiškiam, reiškiamas tam tikras prieštaravimas tiems deleguotisiems aktams. 27 konvencijos nepasirašytos Ir yra pasakyta, kad jokia šalis negali gauti tos sistemos pas BPS plus pasinaudoti ją, jeigu nėra prisėmusi reikimų įsipareigojimų dėl konvencijų įgyvendinimų. Pirmiausia, konvencijos, tarptautinės darbo konvencijos dėl darbuotojų teisių ir panašiai. Taigi, e, ekonominių požiūrių situacija gerėja, bet. E, socialinių ir aplinkos saugos požiūrių tebėra dar tam tikrų spragų. Tad pirmiausia, ko gero, reikėtų paraginti gyventinti tas konvencijas, o paskui kalbėti apie reikalavimus susijusius su galimybė prisijungti prie BPS plus sistemos ir taip pat e, nepaviršti šitų dalykų. Būtina imtis reikiamų priemonių tam, kad konvencijos būtų e, taikomos ir jeigu tos konvencijos nebus įgyvendinamos, e, BPS plus sistema neturi būti taikoma. Neseniai šią sistemą yra imta taikyti. Aš jau sakiau, kad Europos Sąjunga e, kalbėjo apie šį klausimą. Generalinis dektoratas Marė kėlė klausimą dėl nereglamentuotos ir nelegalios žvejybos klausimų. Ir ko gero būtų galima uždrausti taikyti tą BPS plus sistemą e, Filipinams. Ta nelegali ir nereglamentuota žvejyba turi būti tinkamai uždrausta, kad nebūtų kenkiama tų svarbiausių tikslų pasiekimui. Aš manau, kad mes, Europos parlamento nariai, čia turime suvaidinti savo vaidmenį, turime uh, priminti Europos komisijai tenkančias pareigas. Tikiuosi, kad suprantate e, tai, e, ką noriu išdėstyti kolega Filner. O dabar perimi vokiečių kalbą ir norėčiau įsi tai, kas rūpi mūsų frakcijai. O jai rūpi du svarbiausi dalykai. Pirmiausia, kolega Kadek paminėjo kai kuriuos iš tų elementų. Pirmiausia, darbų tvarkaraštis e, įvairiems sprendimams priimti dėl BPS plus sistemos e, taikymo Filipinams. Yra numatytas laikas, e, kuris yra skirtas žvejybos sprendimus priimti, po 2-3 savaičių galbūt galėtume iškelti raudoną kortelę, o Europos komisija, komisija mums gali pasakyti, kad po BPS plus skirimo Europos komisija uh, gali turėti problemų parodyti tą raudoną ar juodą kortelę. Mano frakcijai rūpi, kad būtų sklandžiau dirbama Filipinų pusėje, kad e, galėtume paskatinti Europos komisiją glaudžiau bendratarbiauti su Filipinų administracija ar padaryti tam tikrą spaudimą, kad reikim sprendimai būtų priimti. Pirmininkas dėkoju. Ar yra kitų pasisakymų? Žvelgiu į socialdemokratų frakciją, ieškau jos atstovų. Prašom žodis jums. Dėkuoju, norėčiau padėkoti komisijai ir poniai ambasadoriai už tai, kad rado laiko dalyvauti šiame posėdėje ir pasisakyti. Pirmas dalykas noriu priminti visiems, kad e, ta, priminti, kad GSP plus taikymas Filipinams būtų pirmas tokio pabudžio veiksmas šios kadencijos parlamente, todėl mums tenka ypatinga atsakomybė, nes čia kalba sukasi apie tam tikrus prieštaringus dalykus, turime elgtis atsargiai, todėl kad tai gali turėti pasiekmių paskui mums visos kadencijos metu. Todėl Aš e, manau, kad mes turime parodyti nuseklumą, turime elgtis e, taip, kad mumis būtų pasitikima, turime remtis atitinkamais teisės aktais, reglamentuojančiais tą preferencijų sistemą. Turime elgtis taip, kad būtų atitikti visi reikalavimai, tačiau tuo pat metu suprantu komisijos e, poziciją E, mes turime suprasti, kad e, tos valstybės, kurioms taikome lengvatų sistemą, turi prisimti tam tikrus e, įsipareigojimus. Ir dabar mes atveriame naują prekybos politikos etapą ir galbūt mes turime dar aktyviau palaikyti tą, to proceso tinkamą įgyvendinimą. Jeigu mes e, suteikėme tokias galimybės, turime tikrinti, kad ir įsipareigojimai atitinkamai yra užtikrinami. Tad e, turime suprasti atsakomybę ir mūsų, ir komisijos šito klausimu, ir e, kad būtinai būtų užtikrinta stebėsena ir tikrinimas. Ir aišku, čia yra būtina atsižvelgti į e, žmogaus teisų aspektą, kadangi tai ypač aktualus klausimas šiame kontekste. Ir be jokios abejonės grįžtų prie stebėsenos priemonių. Mes pasisakome už tikrinimą ir, ir stebėseną šioje srityje, todėl e, manau, kad ateityje reikėtų dar papildomai pagalvoti apie uh, tuos išteklius, kuriuos ES ir ES komisija gali panaudoti, užtikrindama veiksmingą stebėseną. Bet kuriuo atveju reikėtų padaryti daug daugiau, negu buvo daroma praeitėje šioje srityje. Dabar, aišku, žvejybos klausimas yra labai jautrus prekybos politikos klausimas ir reaguojant į prieš tai girdėtą pasisakymą, reikia pasakyti, jog turi būti užtikrinamas nuseklumas tarp ES politikų. Tačiau tos politikos kita vertus turi būti įgyvendinamos lygia grečiai. Aišku, komisija turi teisę suteikti GSP, tačiau tuo pat metu turime užtikrinti, jog esant reikalui būtų taikomos ir tam tikros ribojančios priemonės, tokios kaip raudona e, kortelė, jeigu nebus laikomasi e, reikalavimų, kurie yra pateikti Filipinams dėl neteisėtos žvejybos. Tad aš manau, kad e, parlamentas turi siekti, kad e, būtų užtikrinamas nuseklumas ir turi eiti būtent tokia linkme. It's, uh, our colleague McLarkin. Uh, thank you, President, and thank you to the... Dėkoju, pirmininkė. Ačiū taip pat ir ambasadoriui atėjusiai mūsų posėdį. Ambasadoriai atėjusiai mūsų posėdį. Norėčiau pasakyti, kad Filipino žmonėms šis sistemos taikymas yra labai svarbus dalykas. Mes uh, nu, turime padėti Filipinams pasiekti BPS plus reikalingą statusą. Turime paremti Filipinų iniciatyvą siekiant BPS plus sistemos įdėkimo. Tai jums reikalingi tam tikri kriterijai Ir mes neprieštaraujame, kad tas kelias būtų tęsiamas, nes žuvininkystės politika nėra kliūtis įgyvendinti šią, šią politiką. Tai yra labai svarbus sektorius ir norėčiau pasinaudoti progą bei paskatinti ponę ambasadorę perduoti šią žinią savo šalies kompetentingoms administracijos struktūroms. Taip pat norėčiau pasakyti ir Europos komisijai, kad BPS plus stebėjimo sistema yra absoliučiai reikalingas dalykas, nes taisyklių laikytis yra privalu. Turime turėti kriterijus, turime vertinti, kaip tų kriterijų siekiama, kaip jie įgyvendinami. Ir turime turėti galimybę statuso atitinkamos siekiniams parodyti ir geltoną ir raudoną kortelę, jeigu to reikia. E, norėčiau paskatinti Europos komisiją ir jūs, ponė ambasadorė, perduoti reikiamą žinę abiems pusėms ir siekti savo tikslo rimtai. Alda, frakcijos vadu, ponė Šakė, prašau. Ačiū pirmininkė, ačiū ambasadorė. Aišku, BPS plus sistema yra labai svarbus dalykas Filipinams, daugelis laukia jos įdėgymo. Tai svarbu šaliai, bet svarbu, kad būtų dėkta laikantis taisyklių. Tai svarbu ir ekonominių požiūrių, ir šalies ekonominių perspektyvų požiūrių. BPS plus sistema yra labai griežta. Ten, jeigu nebus numatytos stebėjimo sąlygos, gali likti spragų. Būtina, kad komisija stebėtų, kaip yra įgyvendinami tie tarptautiniai 27 susitarimai. Filipinai E, pavyzdžiui, yra ta šalis, kur dar kalbam apie vaikų darbą, kur ribojama žodžio laisvė ir panašiai. Tad e, man tai yra tos temos, kurios ir mums yra e, labai rūpimos. BP sistema gali būti dėkta, bet turime pasižiūrėti, ar Filipinai stengiasi įgyvendinti prisimtus įsipareigojimus. Pone ambasadoriu, mes labai atidžiai stebėsime, kaip įgyvendinami šie dalykai. Europos komisija, tikiuosi, stebės, kaip siekiama e, to tikslo, kaip įgyvendinami kriterijai, o jie turi būti įgyvendinami griežtai ir kaip laikomasi prisimtų įsipareigojimų. E, nelegalios ir nedeklaruotos žvejybos klausimas taip pat yra labai aktuolus. E, jis neminimas tarp VPS plus taikymo kriterijų, tačiau būtina šį aspektą vertinti. Matome tuos du klausimus e, galimus spręsti atskirai. 14 Liepa komisija e, sakė, kad Filipinai yra ta šalis, kuri atsisako bendradarbiauti, sprendžiant žvejybos klausimus. Ar BPS plus sistema bus pritaikyta ar ne, komisija turi imtis veiksmų lysipinų atžvilgių metų pabaigoje, galiausiai jeigu situacija negerės. Pavyzdžiui, būt, galima imtis tokios priemonės kaip importo uždraudimas, galima pritaikyti kitokias priemonės Ir tuomet, e, jeigu, e, jeigu to prireiktų, mes neprieštarautume deleguotų aktų sistemai. Ačiū. Pirmininkas dėkoju, guoja frakcijos vardu. E, pasisakys šios frakcijos atstovas. Prašau. Ačiū, pirmininkė. Paprastai kalbama apie žmogaus teisės, kai kalbame apie santykius su Filipinais, nes šalis šioje srityje turi nekokią reputaciją. Filipinai yra viena iš penkių šalių, kur Amnesty International uh, E, minėjo kaip e, tą šalį, kuriai būtina pritaikyti kampaniją susijusią su smurto nutraukimu. Ir be abejo, šalis turi e, užtikrinti pagarbą žmogaus teisėms, jeigu nori naudotis BPS plus sistemos teikiamomis galimybėmis. Būtina, kad šalis tinkamai gyvenintų žmogaus teisų nuostatas. Ar komisija sutinka su uh, mumis, kaip ketinama stebėti, kad žmogaus teisų principas ir jos yra gyvendinami. Kita vertus, mes turime turėti laisvos prekybos susitarimą, galim jį turėti, turim, bet turime prieš tai įvertinti, kokį poveikį tie susitarimai turės žuvininkystiai, e, apskritai aplinkosaugai ir Filipinų žvėjams. Ir e, be abejo, šalis kartais tenkisi apsaugoti savo rinkas, bet uh, matome, kad e, žuvininkistės sektorius Europoje patiria didelių sunkumų. Svarbu, kad būtų atliktas e, poveikio įvertinimas šio sustarimo aplinkosaugai tiek Filipinuose, tiek mūsose. Svarbu, kad dėrybos vyktų tarp ES ir Filipinų šio klausimu labai detaliai. Na ir būtina, kad būtų tinkamai gyvendinti Filipinų prisimtis įpareigojimą. Ačiū. Pirmininkas dėkoju. Žvelgiu į žalių frakciją. Janik Žadu, prašau. Merci, uh, mes... Dėkuoju, ponia pirmininkė. Aš euh, esu nustebęs dėl kai kurių pasisakymų, nes kolegos, kai kurie kolegos sako, jog euh, neteisėta ir nereglamentuojama uh, žvejyba ir, ir klausimai susijęs su tokia žvejyba nėra pakankamai rimti dalykai ar pakankamai e, formalūs dalykai susiję su SPG plus statusu. Todėl turi būti ir toliau plėtojami e, prekybiniai santykiai, o žavininkystė bus traktuojama atskirai. Dabar kalbant apie prekybinius santykius su Filipinais be žuvininkystės e, produktų prekybos, tai čia vis dėlto kyla klausimas dėl nereglamentuotos ir neteisėtos e, praktikos. Ir dėl to aš turiu klausimą komisijai. Aišku, mes suprantame, kad Filipinai yra įsipareigoję pasirašyti tam tikras tarptautinės konvencijas. Ir uh, ir tai susiję su SPG plus su suteikimo kriterijais, tačiau mes turime vis dėlto elgtis rimčiau ir turime e, vis dėlto rimtai žiūrėti į importo iš Filipinų e, klausimą per kokybinę prizmę. Nes e, žinome, kad yra sąrašas valstybių, kurios užsima nelegale ir nedeklaruota, neglamentuojama žvejyba ir todėl manau, kad tokiams valstybėms neturi būti suteikiama lengvatų sistema. Aš nemanau, kad Filipinams apskritai turi būti neleidžiama prisijungti prie lengvatų sistemos, bet kol neįspręstos problemos dėl e, neteisėtos nedeklaruotos žvejybos, Filipinai turėtų neprisijungti prie tos sistemos. Ačiū. FDD atstovai. Prašau, žodis jums. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš pritariu tam, ką sakė kolega Žado. Aš e, manau, kad iš tikrųjų neprimtina būtų suteikti tokią galimybę Filipinams, nesant šimtaprocentinių garantijų dėl e, e tų e, problemų dėl negalios žuvininkystės sprendimo. Of, uh, Dėkoju. Kol kas uh, matau dar penkis kolegas norinčius išreikšti savo nuomonę. Tvarkaraštis yra toks, kad turime paskubėti, tad kvieščiau kolegas pasisakyti trumpai. Prašau, apie, apie frakcijos vardų kolegų sėksime žodį. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš girdėjau tokių balsų, kurie bando atskirti žvejybos pramonę nuo viso likusio paketo. Ir aš manau, kad mes neturėtume tų dalykų traktuoti atskirai. E, mes matytume, kad tai yra rimta problema. 9b straipsnis BPS plus reglamente dėsto, kokie, kokios turi būti sąlygos atitinkamos. Ir tik stebėsenos E, stebėsena gali pa, parodyti, ar yra šių konvencijų gyvendinimų rimtų trūkumų. Ponas Kadek labai svarbų dalyką pasakė. Jis, ir aš manau, kad mes neturėtume atskirinėti šių dalykų, turėtume laikyti juos vienu paketu ir turėtume siekti, kad reformos būtų tinkamai gyvendinamos. Ačiū. Pirmininkas dėkoju. Kolega Rodrygės iš SND, iš Socialdemokratų frakcijos. Prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti Filipino ambasadorę ir taip pat norėčiau priminti, kad pirmą kartą šis komitetas susitinka su pono Junkerio naujaja komisija ir tikiuosi, kad um, santykiai tikrai vėliau taps šiltesni, kad bendradarbiavimas taps gilesnis ir išsamesnis negu kad buvo šiandien. Na, dėl tos, dėl BPS plus Filipinams, man atrodo, kad visi visi sutinka su tuo, kad e, Filipinai atvinka kriterijus prisijungti prie šios sistemos ir kad taip pat jau parengtas atitinkamas tvarkaraštis, kalendorius. Prisiminkime 13 šalių, kurios dalyvauja BPS plus režime. Ar kuri nors iš jų gavo geltonąją kortelę už tai, kad e, kažką daro nelegaliai prieš tarptautinius teisės aktus, kaip šiuo atveju nelegaliai nereglamentuojama nedeklaruota žvejyba? Manau, kad ne. Ir tiesą sakant, žuvininkistės sektorius e, es labai svarbus, daugelio šeimų pragyvenimas nuo to priklauso. Ir nors jau buvo pratesti balsavimo terminai, Vis tik balsavimo terminas, jeigu viskas vykstų pagal planą, bus gruodžio mėnesį. Gruodžio mėnesį baigia galioti šešių mėnesių e, terminas, kuris galiojo tai geltonai korteliai. Taigi po šio termino galima pasižiūrėti, kokia situacija. Taigi pažiūrėkime, kada geriau balsuoti, kad visi būtume įsitikinę, jog pasiekėme savo tikslų. Ačiū. Ir dabar kitas kalbėtojas kolegas Amprust. Pone pirmininkė, mėly kolegos, kaip ir sakė ponas Kadek, peš komiteto pirmininkas, čia kyla tvarkaraščio problemų. Ir visi tie juridiniai argumentai neatsako į klausimą dėl pasitikėjimo mumis, nes čia kalba sukasi apie produktų įsileidimą į ES rinką, tokių produktų, kurie gali būti nelegalios ir nedeklaruotos e, žvininkistės produktai. Tad nėra jokių teisinių prielaidų taip daryti. Aš manau, kad GSP plus turi būti blokuojamas Filipinams tol, kol Filipinai netitiks reikalavimų. Aišku, Paskui Filipinai galės vėl paprašyti prieigos, pažiūrėk, kitų metų viduryje prie GSP, kuomet tos problemos bus išspręstos. Nėra jokio skubėjimo būtinumo. Paprasčiausiai dabar e, tvarkaraštis toks, koks yra numatytas mūsų darbų, neleis užtikrinti, kad mes apsaugotume savo rinką. Komisija paprasčiausiai automatiškai atsakė, pateikė tokį mechanistinį požiūrį į iškeltus klausimus. Tačiau GSP plus vis dėlto gali būti priemonė, pasak komisijos, kuri gali būti mums naudinga. Tad kodėl turi būti nesinaudojama ta priemonė? Turime paklausti komisijos, ar jinai mano, kad remiantis Europos parlamento išsakytą kritiką buvo pasistumėta į priekį, nes 12 metų rezoliucijoje parlamentas mini žmogaus teisų problemas. Am Amnesty International taip pat rengia dabar ataskaitą dėl žmogaus teisų padėties Filipinuose e, gruodžio mėnesį. Mus pateikta ta ataskaita. Jeigu padėtis yra rimta šituo požiūriu, tai kaip tuomet Europos komisija e, užtikrins, kad Filipinai laikytųsi savo įsipareigojimų dėl tarp, tarptautinių konvencijų reikalavimų. Toliau pietričių Azijos regionas. Tailandui ir Indonezijai, kokios bus pasiekmes dėl ananasų, jeigu jų e, kaiminė valstybė naudosis nuliniais muitų tarifais, tuo tarpu kai tos valstybės moka e, keliolikos procentų muitus, kai kada iki keturiolikos procentų e, taikomus muitus. Tad e, yra tam tikras prieštaravimas ir viena iš 27 konvencijų reglamentuoja minimalų darbuotojų amžių. Taptautinė darbo organizacija nustatė 13 metais, jog Filipinuose yra virš 150 tūkstančių darbuotojų nuo 5 iki 17 metų. Tai pažeidžia e, mūsų standartus. Kaip komisija užtikrins, kad šitie dalykai taikomi e, tinkamai ir e, jeigu yra tiek pažeidimų, tai kaip galima suteikti tuomet tą lengvatų sistemą. Mes turime kelti tokius klausimus šiandien, kolegos. E, Ar mes galime leisti patekti ES žuvininkystės produktams, jeigu negalime nustatyti jų tikros kilmės? Mes turime ir ar mes galime užtikrinti, kad GSP plus būtų skatinanti priemonė. Galbūt mes turime e, šią priemonę taikyti tuo met, kai yra įrodyta pažanga. Aš klausiau taip pat, kodėl būtent Filipinams suteikiama tokia teisė prisijungti prie GSP, kodėl už kokius ypatingus nuopelnus. Uh, Labai ačiū. Kitas uh, kalbėtojas, mūsų svečias, kolega Blanko. Ačiū, pirmininkė. Tiesą sakant, labai džiugu girdėti skirtingus balsus ir skirtingas nuomonės dėl šio deleguotojo akto. Ir turiu pripažinti, kad yra nemažai klausukų. Aš nesu šio komiteto narys, esu žuvininkystės komiteto narys. Net ir žuvininkystės komiteto pirmininkas turėjo išvykti palikti savo komitetą, kad galėtų dalyvauti šiame posėdėje. Sektorių, kuris yra esminės svarbos visoje Europos Sąjungoje. Ir mano šaliai šis sektorius labai svarbus, vienas iš Ispanijos regionų, Galicija, yra labai svarbu žuvininkistės srityje ir Komisija pateikė pasiūlymus neįvertinusi žuvinkystės politikos bei jai daromo poveikio ir taip pat daromo poveikio tuno ištekliams. Taigi reiktų pagalvoti, kokios bus ekonominės priimto sprendimo pasiekmes. Tai vienas dalykas, tačiau yra ir kitų svarbių klaustukų. Ir komisija atsiturtų labai nepatogioje padėtėje, jeigu gruodžio viduryje būtų paskelbta ataskaita apie tarptautinių teisių bei žmogaus darbo teisių ir kitas ir kitų teisių taikymą ir pažiūrėtume, ar po tokios ataskaitos e, Filipinams galėtume pritaikyti GSP plus režimą. Be to jau paskelbta geltona kortelė pagal turimus duomenimis ir Filipinai bus paskelbta nebendradarbiaujančiame čia šalimi kovoje su NNN žvejyba. Taigi mes siūlome priimti sprendimą Tačiau tas sprendimas būtų skubotas ir jokių garantijų nebūtų. Terminai tikrai labai spaudžia, o pasiekmes e, sektoriui, e, kuris mano regionui Galicijai yra strateginis sektorius, būtų milžiniškas. Ir nežinau, ar mums pavyktų konkuruoti lygiomis sąlygomis čia ne vienas nesame prieš laisvą konkurenciją, tačiau reikia užtikrinti, kad sąlygos visiems yra vienodos. Ir jeigu nes, negerbiamos žmogaus teisės, negerbiamos darbo teisės, be to e, kyla abejonių dėl žvejybos ir jeigu žvejyba yra nelegali, jeigu negerbiami tarptautiniai susitarimai, tai tuomet tikrai darysime meškos paslaugą visam sektoriui. Ir nemanau, kad tą reiktų daryti tiek e, žvininkystės sektoriaus požiūrė, tiek atsižvelgiant į aplinkosauginius kriterijus, kaip minėjo ir kiti pasisakė kolegos. Kitaip tariant, e, džiugu, kad komitete E, ir tartutinės prekybos komitete girdisi daug balsų, daug abejonių. Galvoju tik, kad tik žuvininkystės komitetas susirūpinęs, tačiau matau, kad e, parlamentas dar gyvas ir dar kvepuoja ir dar turi jėgų. Tai dėkui. E, ponas Milan Mon. Ačiū pirmininkė ir Dėkui, kad e, Filipino atstovai su mumis šiandien yra. Kalbėsiu trumpai, kaip kalbėjo mūsų komiteto pirmininkas. Padėtis rimta ir nedaug ką galiu pridurti. Jeigu viena vertus Europos komisija įtraukė Filipinus į GSP plus šalių sąrašą. Kita vertus, paskelbė Filipinams geltoną kortelę dėl nelegalios žvejybos. Aš manau, kad e, tas dviejopas judėjimas vyksta lygiai grečiai, tačiau tai paradoksalu. Ką apie tai galvoja Filipinai ir komisija galbūt mus informuos, ar buvo pažengta į priekį kovoje su NNN žvejyba. Taigi, tokį klausimą norėjau užduoti komisijai. Na, nepaisant to, ar Filipinai prisijungs prie GSP plus ar ne, norėčiau sužinoti, ar ES imsis kokiu nors priemonių, jeigu nebus pasiekta pažangos artimiausiais mėnesiais kovoje su NNN. Ir kaip bandys spręsti kitus sudėtingus klausimus, kuriuos čia minėjo kolegos. E, beje, tai labai svarbu ir mano regionui Galicijai, iš kur yra ir ponas Blanko, nes mes mm, esame didžiausi tūnų gam, produkcijos gamintojai ir fil, Filipinų produkcija konkuruoja su Galicija. Taigi Galicijai mm, tikrai labai neramu dėl to, kad šalis nebendradarbiaujanti NNN srityje uh, dabar galės naudotis nuolaidomis pagal GSP plus sistemą. Tai tiek, ačiū. Na, prieš paskutinis kalbėtojas mano sąraše. Taigi noriu paklausti, ar dar kažkas norės pasisakyti be kolegės Vivian Redding. Jeigu ne, tai tuomet, žodžiu, jie. Dėkuoju, pane pirmininkė. Diskusija iš tikrųjų buvo labai įdomi. Viena vertus, yra SPG, kaip skatinamoji priemonė. Ir e, tai reikštų, jog turi būti einama vien tik už ekonominių argumentų ribų. Filipinai pagerina žmogaus teisų apsaugos padėtį, tai labai svarbu. Filipinų valstybei tai taip pat svarbu ir Europai. Aišku, yra akivaizdu, jog e, turime tikrinti reikalavimų taikymą, to turi užsiimti komisija. Aš labai susidomėjusi išklausiau taip pat ir pono Valensos pasisakymą dėl sąlygų SPG plus kontekste. Tačiau kita vertus mums iškyla problema. Ta problema buvo labai išsamei ir solidžiai pakomentuota e, peš komiteto atstovo. Geltona kortelė yra iškelta Filipinams dėl NNN žvejybos. Ar mes galime dabar prieštarauti patys savo? Tai yra, mes leidžiame daryti tokį dalyką, kaip kad aiškino prieš komiteto atstovas, jog lapkričio ir gruodžio mėnesiais bus tęsiamas, tęsiamas tas procesas dėl Filipinų, o sausio mėnesį žengti žingsnį atgal šituo klausimu. Manau, kad čia kalba sukasi apie pasitikėjimą politiniu požiūriu mumis. Man atrodo, kad turime galvoti apie nuseklumą ir uh, jo labiau turėdami omenyje, kad lieka labai mažai laiko. Ačiū, labai dėkoju ir dabar apibendrinant ir atsakant į kuriuos klausimus. Pirmiausia, norėčiau kreipti į, kreiptis į Filipinų ambasadorę, jeigu uh, pateiksite atsakymus, prašau kalbėti trumpai, o paskui žodį suteiksime komisijai. Taigi prašau, ambasadorė, dar kartą žodis jums. Ačiū pirmininkė. E, mūsų šalis taiko teisės viršenybę visur, taip kaip ir es, taigi dirbkime pagal taisyklės. Pirmininkė, gerbiami nariai, aš manau, kad dviem būdais galima viską išspręsti pirmą pasiūlė gerbiamas narys mum. Jis pasiūlė paklausti komisijos, kas gyvyksta dėl tos vadinamos geltonosios kortelės. Net ne raudonosios kortelės, o geltonosios kortelės kaip galimai nebendradarbiaujančiai šaliai. Ir dabar e, vyksta tas procesas, kurio trukmė šeši mėnesiai. Galiu pateikti informaciją, tačiau galiu pasakyti, kad yra 12 veiksmų plano punktų, dėl kurių Filipinai susidarė su ES, su komisija ir tie punktai beveik gyvendinti. Liko tik du dalykai. Pirmiausia, Filipinų žuvininkystės kodekso pakeitimas taip pat didintų baudas už nelegalę žvejybą atviroje jūroje. Deja, Filipinų kongresas dabar atostogauja, tačiau 17 dieną jie grįžta į darbą ir iki mėnesio pabaigos tas naujasis kodeksas bus patvirtintas. Antras dalykas. Na, visos stebėsenos priemonės taikomos, VMS įdėgiamas, prisamdyta papildomai personalo, šimtai žmonių, kad galėtų viską suregistruoti, duomenų bazė veikia. Pasižiūrėkite, ką padarėme ir tuomet galima bus pašalinti geltonąją kortelę ir manau, kad tikrai galėsite tą padaryti iki mėnesio pabaigos, o tuomet balsuokite dėl GSP+. Labai ačiū. Dėkoju, ponė ambasadoriu, dabar žvelgiu Europos komisiją ir norėčiau išklausyti jūsų trumpų komentarų dėl deleguotojų aktų susijusių su Kenija. Europos komisijos atstovas, ačiū ponė pirmininkė. Ačiū visiems už pasisakymus. Norėčiau išsklaidyti tą baimę, nes iš tikrųjų Europos komisija laikosi tvirtos pozicijos. Norėčiau patikinti, kad mes dirbame laikydamiesi nuoseklumo, bet ar tarpiavome tarp atskirų direktoratų, kuriuos jūs čia minėjote. Dėl darbų tvarkaraščio. Be abejo, reglamentas e, dėl BPS mums numato tam tikrus laikotarpius tvarkaraštys, sprendimas turi būti primtas per šešis mėnesius, paskui prasideda deleguotojų aktų procedūra, taryba ir parlamentas turi nuspręsti per keturis mėnesius. Mes nieko negalime pakeisti dėl šio tvarkaraščio. E, atidėti sprendimą ar priimti jį vėliau ir taip toliau panašiai, nėra tie dalykai, kuriuos, kur, kurį galėtume pateisinti pagal reglamentą. Tai būtų neįstatymiška. E, turime dvi priemonės, kurios gali padėti gruodį priimti galutinį sprendimą. Aš manau, kad situacija yra nebloga. Priimti sprendimą dėl BPS plus E, mes dabar nenorėtume spekuliuoti dėl kitų dalykų. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad, kaip sakėme anksčiau, priemonių yra įvairių. BPS plus yra e, priemonė skirta tvariam vystimuisi, e, o ta kita priemonė yra būtinai, ta priemonė, kur yra numatyta žvejybos sektoriui, žuvininkistės sektoriui. Ir leiskite užduoti pavyzdį. Tai gali būti dempingo procedūros O BPS plus nenumato jokių protekcinių priemonių. Čia yra kalbama apie e, neteisingus prekybos praktiką. Atidemiko praktika yra ta, kuri mums irgi rūpi. Kad dėl Filipinų mes rugsėjį e, esame priėmę sprendimą dėl tam e, tikrų e, dalykų susijusių su dviračių e, takų įrengimu. Ir e, tai, tai yra du dalykai, dėl kurių sprendimai bus primami atskirai. Pavyzdžiui, antidempingo e, klausimai turi būti sprendžiami ir mes galime tokį klausimą iškelti bendratarbiaudami su tokia šalim kaip Filipinai, net jeigu su šalim ir pasirašytas BPS plus susitarimas. Tai padeda užtikrinti tvarę plėtrą, išsaugant tam tikrą e, statusą šaliai. Norėčiau Jūs patiksli, patikinti, kad jeigu e, nedeklaruotos ir nelegalios žvejybos rytyje niekas nesikeisti, tuomet be abejo reikia priemonių bus įmamasi bet kokiu atveju. Kai kas kalbėjo šį tokį išimtinį atvejį Vienas iš kalbėjų, kalbė, vienas iš, iš kalbėjus pasakė apie kitą šalį BPS plus turėtoje. Turime likti objektyvus, tiek norėčiau pasakyti. Kai dėl kitų naudotojų BPS plus sistemos, be aišku, situacija gali pasikartoti, panašiai kaip ir Filipinų atveju, galima parodyti geltoną kortelę. Ir norėčiau pasakyti, kad ta minėta šalis turėjo problemų išsprendė šią problemą ir dabar vietoj geltonos jai suteikta žalioji kortelė. Tačiau, kaip jau sakiau, ta priemonė ne, net leidžia nuo atsakomybės įgyveninti mano minėtas, minėtus tarptautinius dokumentus. Reglamentas buvo priimtas Europos parlamente ir taryboje. Ir mums neleidžia visą tai atlikti papildomos analizės dėl specifinių produktų. Uh, Mes kalbame apie konkrečius dokumentus, kurių turime laikytis, tačiau reglamente yra tam tikrų nuostatų, kurios yra savotiški saugikliai. E, importo didėjimas, kainų palankesnių taikymas ir taip toliau ir panašiai tokie dalykai yra numatyti ir jei, jeigu skundų sulaukime, visas tas nuostatas galime peržiūrėti, kai dėl žuvininkystės ir žemės ūkio produkcijos. Šia, šita produkcija būtų uh, netgi labiau privilegijuojama negu anksčiau, nes daug daugiau e, galimybių bus numatyta įprastinėms procedūroms vykti tuo atveju, jeigu nėra skundų ir jie bus nagrinėjami tada, jeigu jų atsirastų. Turime saugiklinės nuostatas tam tikras, kurios leidžia dirbti su, im, su importo ir kurios mums nesuriša rankų. Tais atvejais, jeigu priekyba yra sąžininga. Ir matome, kad tokiu atveju gali e, importuoti daugiau produktų už mažesnę kainą. Na be abejo, Europos e, gamintojai patiria sunkumų, bet tai nesukeltų jiems papildomų sunkumų. Daugelis kalbėtojų minėjo eilė kitų aspektų. Mes, kaip jau sakiau, neapdovanojame tų šalių, kurios šimtų procentų gyvendina mūsų minėtas konvencijas. Šalis E, kai kur, tarp tų šalių, kurios pasirašė tas konvencijas, yra daugelis ES valstybių narių. E, šios priemonės tikslas yra paskatinti tas valstybės e, įgyvendinti, pasirašyti ir gyvendinti tas tarptautinės konvencijas. Tai tiek būtų kalbant apie BPS. Ir labai trumpai norėčiau uh, nukeliauti į kitą žemyną, ir paminėti deleguotojų aktų taikymą susijusių su BPS plus sistema. Norėčiau paminėti Kenijos atvejį. Šiame komitete rugsėjį buvo patvirtintas deleguotasis aktas, kur BPS plus sistema leidžiama naudotis eilė Afrikos valstybių, nes su tomis valstybėmis at, egzistavo tam tikri susitarimai. Ir prieš taikant BPS plus reglamentą, to šalis turėjo tam tikras taisyklės, o Kenija dabar žengia reikiamus žingsnius, kad galėtų prisijungti nuo spalio pirmos dienos e, kad, kad galima būtų taikyti BPS plus sistemas. Kenijai trūko kai ko, to tarp kai kitos Mare iniciatyvų šalis tą buvo padarusios. Rytų Afrikos valstybės uh, pasirašęs reikiamus sustarimus ir turi galimybę grįžti į MAR sistemą. Taigi reikės priimti komisijoje deleguotą į aktą, kad į MAR sistemą būtų įtraukta ir Kenija šis klausimas bus e, laiko ties nagrinėjimas. BPS šalis turi, e, tu, turi sulaukti specialaus traktavimo ir kai kurios iš tų šalių bus išbrauktos iš sąrašo, kai atnaujinsime MAR sąrašą. Pirmininkas dėkoju. Manau, kad diskusijos šiuo klausimu vyks kitą kartą. Apie Keniją diskutuosime kitą kartą. Atsiprašau, kolegos, nes mes iš tikrųjų vėluojame pagal savo darbo tvarkę ir diskusijos šią temą pradėti negalime. Ačiū už diskusiją dėl BPS plus sistemos ir dėl Filipinų. O dabar norėčiau priminti, kad iki lapkričio 10 komiteto nariai gali pasiūlyti pasipriešinti šiam siūlymui. Ta turi padaryti grupės parlamentarų, kurios pasiūlytų nepritarti. 40 kolegų turi pasiekti sustarimą nepritarti šiai iniciatyvai ir pareikšti tą nepritarimą plenarinėme posėdėje. Dėkui. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir fahren fort, bevor wir zu Tagesordnung. Prieš perinant prie 15 darbo atrakės punkto, trumpa informacija. Dėl 9 darbo atrakės punkto. Tai buvo Ekvadoro klausimas. Pakeitimų pateikimo terminas yra lapkričio 6 diena 18 valanda. Tad norėjau patikslinti tai. Toliau. Mums šiandien dar lieka trys darbo tvarkės klausimai. Todėl norėčiau paprašyti kolegų, kad kalbėtų lakoniškai. Nes paskutinysis darbo tvarkės punktas keitimasis nuomonėmis su dėrybų dėl ES ir Singapūro LPS investicinės skyriaus e, dėrybininkų. E, bus toks klausimas. E, kurį aptardami turėsime kalbėti apie tai, kokio pobūdžio sutarties mums reikia su Singapūru. Ir todėl noriu, kad kalbėtumėt labai e, trumpai. Dabar 15 klausimas. ES ir Gruzijos asociacijos sutartis pranešė Soliren. Žodis jam. <clears throat> Thank you, Chairman, uh, dear colleagues. Uh, uh Ačiū pirmininkė, gerbiami kolegos, tikriausiai prisiminate, kad uh, Pakeitimus e, pateikiau prieš kelias savaitės, taigi mm, nepasakosiu apie šio susitarimo esmę. Norėčiau padėkoti visiems kolegoms, kurios, kurie pakeitė, pateikė savo pakeitimus tai nuomoniai dėl ES ir Gruzijos asociacijos sustarimo sudarimo. Paketimai atitinka mūsų patvirtinta linija dėl Moldavijos asociacijos sustarimo, mūsų ankstesnio posėdžio metu Moldovos. Mhm. Ir taipogi norime truputėlį pakeisti tekstą, jį patobulinti, bet tai daugiau techninio pobūdžio pakeitimo mai ir kai kurie iš jų buvo apjungti ir pateikti kaip kompromisiniai pakeitimai. Už tai kolegoms taip pat dėkoju. E, pono Kasparį ir pono Landsbergio pakeitimuose pabrėžiamas pabrėžiama būtinybė asociacijos sustarimą sudaryti nedelsant ne, ne ir Taip pat, e, kad svarbu, kuo, kuo greičiau nuo, jo susitarimo nuostatos įsigaliotų. Ponas Landsbergis taip pat pateikė pakeitimą susijusi su žinių perdavimu ir e, glaudesniu bendradarbiavimu Tiesą sakant, reformos ne visuomet vyksta sklandžiai, todėl žinoma reikia pavyzdžių ir jie bus labai naudingi plėtojant Gruzijos rinkos ekonomiką. Pono Čehadil pakeitimai. Antrasis pakeitimas. E, vienas iš privalumų taip pat yra darbo vietų kūrimas, tai galima pridurti. Ketvirtas pakeitimas – susitarimo svarba MVI, tai taip pat teigiamas dalykas, taip pat investicijos į aplinkosaugos sritį ir taip pat m, mm, techninis pakeitimas, kurį pateikė šis kolega, turėtų būti įtrauktas į nuomonę kai kurie pakeitimai turėtų būti vertinami labiau politiniu požiūriu. Esminis klausimas, kokią žinią norime perduoti šią imtą nuomonę. Ir pono Katriguolos ir pono Šulus pateikti pakeitimai, tiesą sakant, intriguojantis, tačiau atsižvelgiant į tai, kaip nubalsuota dėl Moldovos, manau, kad šio komiteto narių dauguma galbūt kitaip vertins šios klausimus. Pavyzdžiui, pakeitimas susijęs su taip galimu, galima šoko terapija, penktasis pakeitimas. Aš nesutinku, nes manau, kad tarifinė apsauga ir taip palyginti nedidelė ir kad uh, konkurencingi produktai iš Gruzijos vis tiek egzistuoja. Be to patiems jautriausiams produktams numatytas ilgesnis perinamasis laikotarpis. Taigi taip aš vertinu pakeitimus ir vis dėlto mm, pagrindinis klausimas būtų, kokį ekonominį modelį Gruzija pasirinks. Ir pagal šią nuomonę Mes ragintume Grusiją pasirinkti ES modelį, tai reiškia atvira rinkos ekonomika. Ačiū dabar žodis ponui Landsbergiui, šešėliniam pranešėjai. Thank you, Chair. Uh, first of all... Dėkuoju, ponė pirmininkė, leiskite pirmiausia padėkoti pranešėjui. Mes reiškime paramą pranešimui, bet norėčiau kreipti sudėmesį į padėtį Gruzijoje kokie klostosi dabar. O ta situacija yra iš tiesų labai sunki. Pasikeitė keli ministrai pastarosiomis dienomis ir neaišku, kaip bus su vyriausybė, ar jinai neturės atsistatydinti. Norėčiau pasakyti, kokia mūsų situacija Europos parlamente. Rusijos naujienų agentūra pranešė, kad didel, didžiausia frakcija Europos parlamente e, neparems laisvos prekybos susitarimų pasirašymų ir asociacijų susitarimų pasirašymų su Gruzija. Tai juk yra melų melas. Ir manau, kad tai turi savotišką paaiškinimą. Buvo AFET posėdžių metu EKR nariai paskleidė tam tikrą informaciją, nesupratę teisingai siunčiamo signalo mūsų bičiulių iš Rusijos. Tad kyla e, klausimas, ar nesikeičia Europos parlamento pozicija. Aš norėčiau pasakyti, kad mes um, e, sekame, kaip klostosi situacija, kokia informacija apie rytų petnesis regioną yra skleidžiama apskritai. Bandoma e, tą regioną patraukti Rusijos informacijos įtakos žinon kad ir santykiai, pavyzdžiui, su uh, Ukrainos parlamentu irgi dezinformacija skleidžiama. Tai panašiai daroma šiuo atveju ir su Gruzija. Davidas Martinas dabar turi žodį savo pirmės. Prašau. Dėkoju šią popietę negalėjo ateiti į posėdį, tai aš jį pavaduoju ir norėčiau pasakyti, kad pritariau Liren požiūriui išdėstytam pranešime. Norėčiau pasakyti, kad tai taip pat yra proga e, labiau integruoti Gruziją į Europą, pagyvyti prekybos santykius su ją, e, paskatinti ten teisinės valstybės principų įgyvendinimą ir sudaryti daugiau ekonominių galimybių uh, E, Gruzijos įmonėms ES ir ES įmonėms Gruzijoje. E, svarbu, kad stiprėtų ekonominis bendradarbiavimas, kad stiprėtų rinkos ekonomika paremta teisės valstybės principais ir mes galbūt pateiksime vieną kitą pakeitimą, bet iš esmės pritarėme rengiamą pranešimui. Ačiū, pirmininkas. Dėkoju. Kolega Zahradil, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai trumpai norėčiau patikinti ir poną Landsbergį, ir kitus, kurie nori išgirsti, ką mano ECR frakcija. ECR frakcija, EKR frakcija žino, kaip svarbu yra gilinti ES santykius su Rusija. Dėl to nėra jokių abejonių. Norėčiau taip pat padėkoti pranešėjui už atvirumą, už puikų atliktą darbą. Mes pritarėme galutiniam tam verdiktui, pritarėme kompromiso pakeitimams ir vertiname tą faktą, jog buvo atsižvelgta į mūsų pakeitimus. Tačiau, kai buvo teisingai pasakyta, yra tam tikrų pakeitimų, kuriems nėra pritarta visiškai vienbalsiai. Yra tokių, kuriems ir mes negalime pritarti, ypač tiems, kuriuos pateikė kolegos iš GUE frakcijos. Taigi, o bendras pritarimas iš mūsų pusės egzistuoja tam pranešimui. Pirmininkas, ačiū. Ponas Katugalos iš GUE frakcijos, ačiū, ponė pirmininkė nuoroda į šoko terapiją yra susijusi, aišku, su mūsų frakcijos požiūriu. Mes manome, kad šis sustarimas padėtų skatinti liberalius pokyčius, kurie nustumti antrą planą socialinių pokyčių reikalingumą ir socialinės apsaugos klausimus. E, Visą tai priklausys nuo to, kokie vyrikiai e, bus paskatinti susitarimu, ar bus papildomai darbo vietos kūriamos ir panašiai. Būtent dėl to mes išreiškime susirūpinimą dėl tam tikrų pakeitimų, su kolega Helmutu Hušauts pateikėm pakeitimus ir turime pasakyti, kad mes, e, kaip Europos parlamentas, privalome šio klausimu pareikšti savo nuomonę. Turime konsultuoti su visomis suinteresuotomis pusėmis mūsų aptariamoje šalyje. Ir Grūsijai turime priminti būtinybę išlaikyti socialinius pasiekimus ir turime pasakyti, kad negali vykti toks vystimasis, kuris nustums į antrą planą socialinį augimą. Dėkuoju. ponas Žadau. Jo, reikisi, nebėra posėdžių salėje. E, FDD atstovai. E, grafas Darmus. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėjau atkreipti jūsų dėmesį į vieną dalyką. Į A punktą. Laisvos prekybos susitarimas yra be abejo labai svarbus dalykas. Jis šiuo atveju sudaromas su trečiaja šalimi. Bet čia mes kalbame apie eilinį prekybos susitarimą ir mes jam regis pritarėm. Ir čia vėl turime pavyzdį to, kaip politizuoti prekybos susitarimus. Už viso to slypi tam tikra mintis. Matau, kaip atidžiai visi manęs klausosi, sako kalbėtojas. Manau, kad jūs gyvenate kažkokiame keistame paralelinėme pasaulyje. Europos parlamente dėl Ukrainos nėra vieningos pozicijos. Dėl mūsų dabar aptarimo klausimo taip pat vieningos nuomonės nėra. Jūs bandote politizuoti prekybos klausimus, o taip neturi būti. Dar vienas mūsų nuo frakcijos reiškimas susirūpinimas būtų susijęs su plėtra. Mes e, bijome, kad šis susitarimas, kad ir koks jis bebūtų ambicingas, bus žingsnis prie ES plėtros to linkui. Tačiau Europos parlamento rinkimų metu kai kurių frakcijų manifestas buvo pareikšti, kad, jie, kad tos frakcijos pritarė Gruzijos įstojimui į Europos Sąjungą. Norėčiau, kad pranešėjas, kuris yra buvęs komisaras atsakingas už plėtrą, atsakytų šį klausimą. Ką jis apie tai mano? Norėčiau, kad mums pasakytumėt, jei galite, ar šis susitarimas nebus žingsnis ES plėtros link. Na ir galiausiai mes ir regis nesulauksime, kad būtų supaprastas vizų režimas tarp ES valstybių ir Gruzijos. Jo, man atrodo, tame sustarime nebus. Ir jeigu to nebus padaryta, vadinasi, ateitie to ir nebus, ko gero, ar ne? Tai štai tokie mano du klausimai, kuriuos norėčiau skirti pranešėjui. Šiaip ar taip, visą tai kelia susirūpinimą Mes čia nekalbame apie eilinį prekybos susitarimą. O EPP koordinatorius, manau, labai aiškiai pasisakė šiuo klausimu. Jeigu diskutuojame tokiu klausimu, kuris mūsų visus domina, tai turėtume bent turėti galimybę išklausyti kolegų, tai būtų paprasčiausias mandagumas, dėkoju. Marin Le Pen, atrodo, kad niekam netarnauja čia tos mūsų diskusijos. Šita situacija mane irgi pritrenkė. Susidaro įspūdis, kad ES yra taip toli nuo žmonių, kad jai tas pats ir ką parodė rinkimų rezultatai. Rinkimų metu buvo žvelgiama e, į Europos parlamentą, parlamentą žvelgia žmonės, tačiau to, to, kas buvo pasakyta rinkimų kompanijos metu, juk niekas nebeprisimena. Mes juk nekvaili, mes turime aiškinti žmonėms, kas vyksta. Ir šiuo atveju mes matome, kad pamažu, jeigu įmanoma ir, ir jeigu įmanoma, kuo greičiau yra rengiamas Europos arti, Grūsijos artėjimas Europos Sąjungos link. Juk jūs tą žinot, jūs žinot vidujei, kad jeigu būtų rengiamas referendumas kiekvienoje iš Europos Sąjungos valstybių narių, dėl tų naujų plėtros etapų dauguma šalių, dauguma šalių žmonės nepritartų tai plėtrai. Ir tas nepritarimas būtų masiškas. Juk negirdėjote žmonių sakant, kad Ruma, Rumunijos ir Bulgarijos prieimimas buvo teisingas žingsnis, nes daugumoje šalių žmonės gailisi dėl to. E, gailisi dėl to, kad tos naujos šalis įstojo Europos Sąjungos, nes atsirado daugiau konkurencijos, nesažiningos tarp kitako. Ir tos šalis atrodė e, kai kam kad tai bus pigios darbo jėgos rezervuaras. E, tačiau tai yra tos šalis, kurios, iš kurių atvykę darbuotojai nesažininkai konkuruoja su mūsiškiais. O čia yra sekamos pasakos vaikams. Viena iš tokių pasakų yra apie varlę, kuri norėjo ištipūsti tiek, kad taptų didesnė už jauti. Tad šiuo atveju irgi manyčiau, kad mūsų didybės apetitas turi būti pažabotas. Juolab, kad jam nepritaria E, žmonės, kuriems mes čia atstovaujame. Tad raginu visus pažvelgti dar kartą į tuos žmonės, įsiklausyti tai, ką jie sako ir turime suprasti, kad vieną gražią dieną negalėsime žengti į vieną pusę, kai tuo tarpu mūsų atstovami žmonės nori, kad eitume į kitą. Tai sukurs e, tiesiog e, didžiulius atotrukus tarp žmonių ir mūsų ir ES bus pirmoji nuo to nukentėjusi. Mano didžiam džiaugsmui, sako Marin Le Pen. Good afternoon. Uh, on behalf of Luc Devigne, who cannot be here uh, today, honorable members, allow me a couple. Dėkoju. Mano kolegė Liudovin negali čia tos, uh, dalyvauti posėdėje, norėčiau tarti keletą žodžių vietoj jos. Norėčiau grįžti prie keletų dalykų, kur reikėtų pasitikrinti. Nuo rugsėjo pirmos mes nepastebėjome šoko terapijos rezultatų. Gruzija yra pakankamai liberali šalis E, buvo padaryti labai sąmoningi pasirinkimai, įgyvendinant tam tikras priemonės siekiant laisvos prekybos sustarimo pasirašymo. Ir manau, kad diskusijas, galime sakyti, kaip diskusijos vyksta sklandžiai su Gruzija. Ir kai dėl socialinių pasiekimų išsaugojimo Gruzijos vyriausybė yra pasirengusi bendradarbiauti, socialinis matmuo visų vykdomų politikų nėra pamirštas. Tai atsispindi ir sustarimo turiniai. E, buvo minimas vizų klausimas. Apie tai nekalbama asociacijos susitarime. Tiksliau yra kalbama, e, minima, kad tai yra atskiras procesas ir kad e, šiaip šis klausimas nėra tiesiogiai susijęs su prekybos dalykais. Taip pat norėčiau patikinti Europos parlamento narius, kad Europos komisija įsipareigoja informuoti nuotos Europos parlamentą apie tai, kaip įgyvendinami pasiekti sustarimai ir jeigu kils kažkokių klausimų ar papildomos informacijos porgis, jeigu atsirastų, mes esame jūsų paslaugoms. Tiek norėjau pasakyti. Dėkoju. Pirmininkas, ačiū. Žodis pranešėjui. Thank you. Oliren. Ačiū, ponė pirmininkė. Leiskite padėkoti kolegoms už e, kartais labai audringus pasisakymus. Ačiū už praktiškai vieningą paramą šiam nuomonės projektui. E, kolegos reiškia daugiausia paramą e, už tai, kad Grūsija pasirinko Europos kryptį ir e, sveikino Gruzijos atvirumą siekiant įgyvendinti dalykus reikalingus prekybos surimui pasirašyti. E, Pone Liupen ir ponas Datmus klausė, ar tai nėra žingsnis Gruzijos stojimo Europos Sąjungos link. Um, norėčiau pasakyti, kad tai nėra dabar aktualiausias dalykas. Pasirašant šio tipo susitarimus, paprastai Nemanoma, kad šalis artėja prie stojimo į ES. Tai yra du atskiri procesai ir šis procesas neturėtų būti painiojamas ES plėtros dalykais. Tiesiog e, šitie klausimai yra tarvi atskirai, kai vertinamos kiekvienos šalies kandidatės nuopelnai. Dėl vizos dalykų, dėl vizų liberalizavimo dalykų. E, tai irgi yra visai atskiras klausimas, ir jeigu to reikės, apie tai bus diskutuojama atskirai e, kitoje vietoje, kitų laikų ir kitų formatų. Norėčiau, kaip buvęs komisaras atsakingas už plėtrą, pasakyti štai ką. ES piliečių nuomonė. Jeigu pažvelgtumėte į Centrinę Rytų Europą, tai yra 2004 metų plėtros etapas, 2007 metų plėtros etapas, jūs galėtumėte pamatyti, jog ta ta, ta, ta plėtra buvo didžiulė sėkmė, nes sulaukime daug socialinių, ekonominių, politinių teigiamų pokyčių šalise. Tos šalis nesukėlė ES problemų, jos nesukėlė eurozonai problemų. E, tų problemų atsirado dėl senųjų ES valstybių tam tikrų veiksmų. Plėtros politika veikia sėkmingai ir veikia labai tiksliai E, tai buvo stabilizavimo faktorius, e, didesnės taikos faktorius visame regione. Ir manau, kad tai yra iš tikrųjų labai svarbu, turime laikytis ir toliau savo įsipareigojimų. Tai yra geriau, e, kai pasirenkamas stabilus, kai pasirenkama stabili europinė orientacija, kai pasirenkama galimybė sukurti daugiau taikos regione Ir manyčiau, kad Serbija taip pat turi išlikti Europos integracijos kelyje, nes krizės ir nesusipratimai turi būti sprendžiami pirmiausia išmintingų būtų. Turime Ukrainos krizę, kitos krizės Europoje mums bent jau šiuo metu tikrai nereikia. Nereikėtų, kad Serbija taip pat nugrimstų į krizę. Net e, separatistai sutinka, kad daugiau krizių mums nereikia. Dėkoju. Pirmininkas, ačiū. Manau, kad galime baigti diskusiją šiuo klausimu balsuosime rytoj. O dabar keliaujame prie kito klausimo. Turime nuomonę dėl naujų maisto produktų. Sulaukėme pakeitimų. 31. Iš tų pakeitimų yra nepriimtini. Pranešiai ir ekspertai būtent taip nusprendė, išanalizavę tuos pakeitimus, o tiesiog suteiks žodį pranešėjai, kad išdėstytų kas ir kaip. Um, Ačiū pirmininkė, noriu padėkoti visiems komiteto nariams uh, už jų indėlį į šią nuomonę, pirmiausia, šešėliniams pranešėjams. Tikrai puikiai bendradarbiavome su šešėliniais prašinišiais dėl šios nuomonės ir pasiekėme plataus sutarimo. Ir tikiuosi, kad visi galės šiam pranešimui pritarti rytoj per balsavimą. Visi sutarėme dėl tarptautinės prekybos klausimų Manome, kad toks tikslinis požiūris yra veiksmingiausias mūsų komitete, taip pat ir e, kitose komitetuose, kurie išsameu nagrinėja šios klausimus. Nauji maisto produktai yra labai svarbus klausimas Europos Sąjungai ir importuojant naujus maisto produktus labai svarbu nesukurti nereikalingos biurokratijos mūsų verslui. Ir taip pat tie produktai turi būti kiek įmanoma saugesni es vartotojams. Šio principo laikomasi visose kompromisinėse pakeitimuose ir aš manau, kad nuomonės projektas po bendravimo su šešėliniais pranešėjais daug pagerėjo. Trys pagrindiniai dalykai ir kalbėsiu trumpai, nes žinau, kad laikas spaudžia. Mes uh, bendrai saugumą padidinome, nes mm, mokslinės rekomendacijos, kurias teikia ES maisto agentūra dabar yra pranešimo centre. Taip pat um, užtikrinama, kad nebūtų naudžiajama atitinkamomis procedūromis, taip pat demokratinė peržiūra tapo svarbiu elementu, nes Europos parlamentas gali uh, vetuoti bet to, kokį papildomą naują produktą įtraukiamą į produktų sąrašą ir taip pat gali pasisakyti dėl įgyvendinimo. Bet to padiname skaidrumą e, ir įtraukiame reikalavimus atskleisti informaciją, kurių anksčiau nebuvo. Dėl kompromisinių pakeitimų. Šeši kompromisiniai pakeitimai griežtai susijęs su INTA kompetencijos rytimi. Uh, Taip pat e, nemažai kolegų pateikė pakeitimus bendrais klausimais, tokiais kaip ženklinimas. Noriu padėkoti Marijanai ir Žozė už jų pakeitimus. Aš e, nurodžiau savo poziciją balsavimo sąraše ir mielai atsakysiu jūsų klausimus, jeigu jums reikia kokios papildomos informacijos, prieš balsuojant rytoj. Labai ačiū. Šešėliniai pranešėjai, ar kas nors nori pasisakyti, ponas Vylas? Labai ačiū pirmininkė. Noriu tik pasakyti, kad labai maloniai bendradarbiavime su pranešėjas, su ponia Kirton Darling. Noriu padėkoti jai už darbą. Buvo pasiekti visiems tinkantis kompromisai, mūsų komprom... partijai, frakcijai šio kompromisai tik, taip pat tinka. Žinoma, yra nemažai pakeitimų, kai kurie pakeitimai tikrai protingi, tač, tačiau galbūt e, juos turėtų tvirtinti NV komitetas. Tai nėra pakeitimai tiesiogiai susijęs su mūsų komiteto darbus. Taigi tiesiog galime atmesti visus pakeitimus, net nežvelgdami į jų turinį. E, tie pakeitimai, žinoma, galbūt ir pagristi, pavyzdžiui, genetiškai modifikuoti maisto produktai, kiti maisto produktai, bet manome, kad tie klausimai turi būti nagrinėjami kitame komitete, o ne INTA komitete. Todėl dar kartą kartoju, kad kompromisiniai pakeitimai mums atrodo geri ir mes jiems pritarsime. Labai ačiū. Ačiū pirmininkė. Kolegos, pirmiausia, Norėčiau padėkoti pranešėjai už atliktą darbą. Ir nors aš nedalyvau šešėlinių pranešėjų susitikime, jums buvo pranešta apie mano poziciją ir ją galėjote atsižvelgti. Tačiau labai aiškiai pasakysiu, kad dėja prieštarauju e, Europos maisto saugos agentūros e, vaidmeniui Aš manau, kad e, tai sukurs papildomą administracinę naštą, papildomas kliūtis, baljerus, daugiau biurokratijos, o nieko gero net neš. Ir manau, kad tai pakenks pačiai e, maisto saugos agentūrai. E, jeigu parlamentarai galės paprieštarauti kažkam, kas patvirtinta tos agentūros pagal mokslinės rekomendacijas Na, aš manau, kad parlamentas turėtų daugiau kreipti dėmesio į politinio pavadžio klausimus, o ne į techninius bei mokslinius klausimus. Taigi dėje mano frakcija nepalaikys pranešimo rytoj, tačiau ne dėl to, kad mes esame prieš rinko atverimą ir prieš naujus produktus, tačiau manome, kad toks e, e, sustarimas nieko nepridės. Ačiū, ponas Vanes. Ačiū pirmininkė, mm, ponios Marijam Valens nėra, tačiau aš pabandysiu mm, jums perduoti jos nuomonę. Marija nori dėkoti pranešėjai. Manau, kad kompromisiniai keitimai ženkliai pagerina komisijos pasiūlymą pirmiausia, tai apima maistą gautą chemiškai kažką perdirbus ir taip pat netradicinius gaminius. Jiems taikoma paprastesnė procedūra ir jie geris, geriau patikta į rinką. Uh, Antras dalykas - skaidrumas, daugiau informacijos vartotojams. Komisijos ataskaita bus kelbiama viešai, taip pat S naujų maisto produktų sąrašas bus skelbiamas viešai ir bus daromas skirtumas tarp tradicinių produktų ir naujų maisto produktų. Atitinkamai reikia ženklinti ir produktus, nurodant kilmę ir sudėtį. Uh, Be to, taikomos atitinkamos saugos priemonės, kurios remiasi FSA techninių ir mokslinių vertinimų. Be to, reikia laikytis atsargumo principo, kai kalbam apie maisto politiką. Manau, kad kompromisai yra gera pusiausvyrą tarp inovacijų, galimybės vartotojų įsigyti naujų maisto produktų ir viešosios sveikatos apsaugojimo. Uh, Mes turime atidžiai stebėti, kokie produktai leidžiami į rinką ir um, tai padės atlikti šį vaidmenį. Na, pakeitimai, kurie buvo nepriimtini, nes nepatenka į intą kompetencijų sritį, jie apima svarbius dalykus, nanotehnologijas, kitus um, naujų technologijų aspektus, taigi mes pritarsime jiems plenarinėje posėdėje. Pone Nina. Dėkoju. Norėčiau padėkoti kolegų už puikų bendradarbiavimą ir gerą darbą. Mes pritarėme pasiektam kompromisui. Sakyti, jog tenka apgailę stauti dėl to, kad mes pasiūlėme pakeitimus ir dėl to interpretavimo, kas patenka, kas nepatenka į mūsų kompetencijos rytį, kai kuriems nebuvo e, atsižvelgta į tuos e, pakeitimus. Pavyzdžiui, kad ir klonuoti gyvuliai ir jų mėsa sakoma, kad tai nėra mūsų komiteto kompetencija. 38 ir 66 yra tie pakeitimai, kurie mums yra svarbus. Buvo, mes norime pasakyti, kad tiek daug e, administracinės naštos ir popierizmo gali būti našta įmonėms. Būtina, kad informaciją būtų galima surasti greitai. Reikia sužinoti vartotojui norinčiam to, e, kas, iš ko tai yra padarytas maistas, kokia jo kilmė ir taip toliau panašiai. Kitas pakeitimas yra pasakyta, kad jei naujams maistas yra leidžiamas tada, jeigu tai nekenčia aplinkai ir gyvūnams. Dėkui. E, ponas Bovei. Dėkui, pana pirmininkė. Pradėjus nagrinėti šią temą, jūs sakėte, jog e, kai kurie pakeitimai buvo atmesti, tarp jų buvo ir tie, kuriuo mes pateikėme, mums buvo pasakyta, kad e, šio komiteto kompetencijos uh, sritis neapima tų pakeitimų. Man atrodo, jog labai svarbu tai, jog kad komitetas, kuris kalba apie prekybos reikalus, nagrinėja, pavyzdžiui, nano dalelių klausimus, kurie, e, kurios yra maisto produktuose. Pavyzdžiui, metalų nano dalelės e, produktuose iš Taivano, Pietų Korejos, Kinijos, Japonijos. Ar tos valstybės turi prekybinių santykių su mumis? Taip, turi. Bet šiandien sveikatos e, maisto saugos agentūra pripažįsta, jog jinai šių aspektų nenagrinėjo maisto saugos sektoriuje ir, ir aplinkos saugos sektoriuje taip pat ne. 14 metų Liepos mėnesį buvo Prancūzijos mokslinio tyrimų centro ir um, atominės energetikos centro Prancūzijos e, ataskaita paskelbta ir ten sakoma, jog šių dalelyčių pasiekmes, jų buvimo aplinkoje pasiekmes yra nežinomos. Tad e, tas faktas, kad e, prekybos, e, tarptautinės prekybos komitetas gali balsuoti dėl šitų aspektų, juk mes nežinome, kokios bus realios pasiekmes e, šitų dalykų. Ir buvo pasakyta, jog e, tie dalykai neįeina į mūsų kompetencijos sritį. Ir tai yra skandalinga, tai yra tikras skandalas. Ar šis parlamentas yra pasirengęs prisijimti jam tenkančią atsakomybę. Toje nuomonėje, kurie kalbama apie tokių darelių uždraudimą, tai bus neįmanoma parlamentui, todėl kad e, komitetas nepritarė tokiam variantui. Relativ strikt, weil äh, wir ja mit manchen Ausschüssen auch äh, Konflikte haben, wenn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 nous avons dans une autre législation la législation sur les Toliau nanodalelytės e, nuostatose dėl ženklinimo yra kalbama apie nanodalelytės, tačiau tos nuostatos jau pasenusios ir turi būti keičiamos. Mes siūlome, dele, mes pasiūlėme anoje kadencijoje deleguotų teisės aktus parlamentui, tačiau parlamentas juos atmetė, todėl kad mes siūlėme neįtraukti rinkoje jau dešimtmečiais esančių priedų. Tose prieduose buvo nanodalelyčių dėl jų gamybos technologinės specifikos. Mes atsižvelgėme į būsios kadencijos parlamento poziciją, pirmasis deleguotas aktas buvo atmestas, tad dabar naujasis pasiūlymas e, per ateinančią savaitę bus pateiktas vėl parlamentui. Ir būtent dėl šios priežasties mes norėtume, kad e, nano dalelyčio apibrieštis būtų pateikta tik viename tekste mes norėtume, kad dviejose skirtingose pasiūlymuose, kuriems bus taikomos skirtingos procedūros ir kurie bus vertinami skirtingai ekspertų ir skirtingų ekspertų, būtų e, tos apibrieštis. Mes norime, kad apibrieštis būtų tik viename e, iš tų pasiūlymų. Todėl mes siūlome e, kryžminę nuorodą e, pasiūlyme dėl ženklinimo. Toliau disk... yra daug nesutarimų dėl viršutinių ribų. 50 procentų, 20, 10 procentų. Visi, galbūt išskyrus pramonininkus tik tai. Bet e, komisija ir, ir, ir parlamento dauguma mano, kad reikia pasiremti žemiausią ribą 10 procentų. Dabartinės technologinės galimybės kol kas neleidžia identifikuoti maistų, maisto sudėtinėse dalyse tokios žemos ribos kaip 10 procentų. Nes kol, kol kas mūsų galimybės per daug ribotos toje srityje. Todėl mes pasiūlyme tokį dalyką. Mes siūlome 50 procentų, tačiau kuomet mokslas ir, ir technologijos pažengs į priekį, tuomet e, nustatymo viršutinė riba, taip, tai tai rimtas dalykas, ponė Buvė, juk mes e, negalime tikrinti importuojamų iš trečiųjų valstybių produktų. Jūs negalite visko uždraukti, nes, uždrausti, nes nežinote, e, ar yra tų dalelyčių tose produktuose ir nežinote, kiek jų yra. Tad ne, negalime uždrausti, todėl kad nežinome. Mes siūlome tokį laipsnišką prisitaikymą, priklausomai nuo mokslo pažangos. Manome, kad e, netolimoje, netolimoje ateityje ta metodika pažengs į priekį. Mes taip pat manome, kad e, siekiant apsaugoti aplinką buvo numatytos specifinės nuostatos anksčiau jau parengtose teisės aktuose, tačiau ne, nebuvo. Tačiau mes nemanome, kad dabar būtina renkti naujas nuostatas dėl naujų maisto produktų, nes jos iš principo kartotų jau egzistuojančias nuostatas. Tad visos tos galiojusios nuostatos galios automatiškai e, naujiems e, maisto produktams. Ir e, tas bendrosios nuostatos taip pat bus taikomas. E, Tad čia nieko atskirai nereikėtų daryti. Toliau paskutinis dalykas. Jūs siūlote, kad komisija e, pateiktų ataskaitą po penkerių metų įsigaliojus reglamentui. Kaip jūs žinote, mes e, siūlėme dviejų metų perinamąjį laikotarpį po e, teisės akto prieimimo taryboje ir parlamente, kad galėtų pristaikyti pramonę. Ir tai reikštų, kad e, trijų metų laikotarpis bus taikymo, po kurio bus e, pateiktas vertinimas. Mes manome, kad tai per trumpas laikotarpis. Mums būtų labiau patikę e, parengti ataskaitą ne po penkių metų, bet po ilgesnio laikotarpio. Komisija, aišku, šiaip pasisako už tokią, už tokią ataskaitą. Tad tiek, ponia pirmininkė. Dėkoju. Pranešėjas. Dėkoju. Ačiū už visus komentarus. Ir kaip jau sakiau, mes pasikme platų sustarimą ir norėtume toliau dirbti šią dvasę. Noriu čia grįžti prie to paskutinio dalyko dėl ataskaitų. Norėčiau pasakyti, kad penkerius metus galioja nuo įsigaliojimo teisės aktas ir komisijos uh, susirūpinimas dėl to atsiskaitimo turėtų būti sklaidytas. Didelė dauguma, ko gero, tikiuosi parem šį pranešimą. Ačiū visiems už bendradarbiavimą. Pirmininkas, ačiū. Poniai pranešėjai. Na, iš tikrųjų, visiems neįtiksi, taip jau būna. Sveikiname šiaip ar taip parengus pranešimą, nes jūs iš tikrųjų bandėte bent jau bandėte įtikti daugumai kolegų. Dabar 17 darbo tokias klausimas. Europos e, Sąjungos ir komisijos e, LPS. E, čia kalbėsime apie tai, kad 13 metais buvo sus, egzistavo sutarimas, o paskui buvo papildytas jisai investicijų nuostatomis vyko dėrybos dėl to ir spalio 16 regis viskas buvo išspręsta, sureguliuota. Galutinis tekstas buvo pateiktas komiteto nariams. Dabar kyla klausimas, kaip dirbsime toliau. Tai yra pirmas dalykas ir antras dalykas. Spalio 30 komisija nusprendė pasinaudoti šiuo atveju ir sužinoti daugiau. Nuo kada laisvos vargybos susitarimas laikomas mišriu ir kiek galima remtis Lisabono sutarties 207 straipsnių. Tai yra labai politiškai jautrus dalykai. Dėrybų vadovas, ponas Šeblešin, yra mūsų nulatinis svečias ir prieš jam suteikdamas žodį, suteiksiu žodį mūsų pradėšiau ponui Davidui Martinui. Ačiū. Man iš tikrųjų labai malonu pristatyti šį pranešimą. Bus tai ta pirmoji stebėsenos grupė Singapūro ir ES investicinio skyriaus klausimų. E, Mes turime tą grupę nuo tada, kai buvo sudaryta ši investicijų, kai buvo sudaryta ši investicijų sustarimas, ši dalis papildoma LPS susitarime. Vienas iš dalykų, kurio nepasakiau, yra štai koks. Jis yra susijęs su saugiklinėmis nuostatomis. Jų bus šiame susitarime. Mes girdėjome gandus, juk Europos komisija norėjo e, horizontalių nuostatų, kad būtų galima e, apimti ir ateitie pasirašysimus LPS. Stebėsenos grupė yra sudaryta, bus siekiama tvaraus vystimosi, e, tokį skyrių mes esame įtraukę į tą sustarimą E, civilinės visuomenės vystimas taip pat ir vienas iš svarbių klausimų, kurį mes įtraukėme į savo dokumentą, bus sunku e, įgyvendinti šiuos dalykus ir reikėtų, kad konsultacinė grupė taip pat veiktų sklandžiai. Na ir trečias dalykas. Dalykai, susijęs su darybomis. Šiandien mes kalbame apie partnerystės susitarimą. Kal, turime paminėti įvykius, nes nevykusius Singapūre. Yra paskelbtas mirties bausmės moratoriumas ir mąstoma apie gražinimą mirties bausmės vykdymą. Ir nežinau, ar, tai, ar galėtume pasirašyti susitarimus būtent esant tokiam kontekstui, nes mirties bausmės gražinimas nėra tai, kas atitinka mūsų vertybės. Dėkuoju komisijos atstovai. Jūs teisingai pasakėte, e, kad e, buvo sudarytas laisvos prekybos sustarimas, tik nebuvo numatytas investicijų skyrius ten. Ir ilgą laiką turėjome dirbti, kad pasiektume, parengtume tą susitarimą, papildydami jį trūkstamų skyriumi. Ir dabar, e, manau, kad ir mūsų bičiuliams Singapūre yra nelengva, jiems irgi teko labai tyčiai visą nagrinėti, siekėme, kad tie rezultatai būtų geri, modernus, e, kad tai atitiktų visų lūkesčius. Ir dabar iš tikrųjų rezultatas yra džiuginantis, nors jis užėmė ir daugiau laiko. Manau, kad tebe lieka kai kurių dar neišspręstų klausimų, jie buvo čia paminėti, Europos komisija mano, kad rezultatas yra neblogas, nes bendradarbiavome praktiškai visi įtraukdami įvairias naujoves į šį susitarimą, siekdami jį pagerinti. Ta darėme ir pasirašydami sutarimą su Kanada. Taigi situacija buvo siekiama pagerinti ir paprastai e, pareiškiamos pastabos toms šalims, kurios netitinka standartų. O šiuo atveju mes turime informaciją apie tuos klausimus, kurie mus domina. Turime nuostatas labai aiškia susijusias su įvairių fondų taikymu, su vienodų traktavimu visų. Čia e, apie tiesioginę ekspropriaciją yra pasakyta, jog negalima pakeisti bendrų įstatymų, o reikės, kad šie dalykai būtų sprendžiami specifiniu būdu nusavybės klausimus aptariant. Ir manau, kad procedūrinės taisyklės yra labai aiškios, galima tą pasakyti. Negalima e, naudotis laisvos prekybos sustarimais piknaudžiavimo tikslais. Yra Elksanos kodeksas numatytas atsakingiams pareigūnams ir arbitražo nuostatos taip pat yra parengtos. Tiek norėjau pasakyti ir norėčiau patikinti mūsų partnerius, kad investicijų skyriaus įtraukimas yra žingsnis pirmin, dabar turime aiškesnės taisyklės mūsų busimiesiams reikybos santykiams su Singapūru. Tiek būtų, nes manau, būsiu pasakęs esmę, tiesiog dar vieną žodį dėl paties proceso. Manau, jog yra akivaizdu, kad buvo bandyta daugiau aiškumo įnešti po e, bendrijų teismo nutarties. Siekime, kad būtų ratifikuota. E, kad siekiame, kad būtų ratifikuota šią dalis, to gali tekti šiek tiek palaukti. Vyko labai sunkios diskusijos šiuo klausimu daugelius ryčių, tiek kalbant apie transportą, tiek apie įvairius kitus dalykus, apie investicijas taip pat. E, tačiau manau, kad šiais klausimais aiškumo įtrauko šis skyrius yra žymiai daugiau. Ir galbūt kažkus iš jūsų girdėjo, kad šis šios surimo kai kurios nuostatos bus neprivalomas. Taigi diskusijos vyks toliau su valstybėmis narėmis ir darbas yra prasidėjęs jau praeitais metais Galėčiau jau čia ir pabaigti savo pasisakymą, bet norėjau tai atsakyti dėl saugiklinių nuostatų, horizontalių tų nuostatų. Mes apie tai jau kalbėjome kurį laiką. Turime tiesiog pasitarti ir nuspręsti, ar norime labiau ekonominių tų saugiklių ir, ir ar turime kiekvieno susitarimo atveju numatyti tas saugiklinės nuostatas, ar ne, ar turime rinktis kitą sprendimą. Mes kol kas dar vykdome vidaus diskusiją, sprendimo galutinio to klausimų nesam priėmę ir jums pranešime, kai tai bus priimta. Kai dėl tvaraus vystimosi skyriaus, jūs puikiai suprantate, kaip mes sudarome savo patarėjų grupės. Tačiau tai nereiškia, kad nėra jokio atsiskaitimo, kad nedirbamas patikimas darbas. Norėčiau patikinti, kad mes turime aiškias taisyklės ir naudojame turimomis priemonėmis aiškiai. Mes pasakome už tvarų bendradarbiavimą, būtent šio požiūrio laikomės ir jį skatiname ir turime tam užtikrinti numatę patikimas procedūras. Na ir dėl partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimų. Tai nėra šios dienos diskusijų tema, bet yra akivaizdu, kad mes paskui turėsime prieiti ir prie šių klausimų, prie partnerystės ir bendradavimo sustarimų. Ir vėl prieš tai turės vykti diskusija dėl skaidrumo ir dėl mokesčių dalykų. E, kol kas mes apie tą, tuos sustarimus dar nekalbame, bet manau, kad e, įvyks taip pat įdomi diskusija prieš numatant dar papildomą dalį. Dėkui. Hm, Herr Kelly ist nicht da. Uh. Labai ačiū dar kartą šešėliniam pranešėjam žodis. Ponas Keli nedalyvauja, ponas Kamalis, ne, ponėma. Ačiū. Norėjau paminėti teismo sprendimą, kurį priimti paprašė komisija. Sakėte, kad verta laukti to investicinio paketo, tačiau kiek ilgai verta laukti, kol reikalai pajudės? Kitas dalykas, ar tas pasiūlymas e, buvo peržiūrėtas teisininkų, ar tai galima laikyti galutiniu tekstu ir kokį tai poveikį turės kitiems laisvos priekybos susitrimams. Turim mintyje citą ir procedūrą. Ar mm, dėl Singapūro nereikėtų palaukti 12 mėnesių ar net pusantrų metų, kol bus mm, priimtas teismo sprendimas apie šį susitarimą. Primena šis susitarimas, susitarimas su Kanada, tačiau yra skirtumų, kodėl tų skirtumų yra. Kitas dalykas - teisingumo teismo sprendimas. Ar laukiama nuomonių išsiskirimo dėl ratifikavimo procedūros ir kaip tai vertina komisija? jeigu dalį to susirimo ratifikuoja valstybių narių parlamentai, o visą kitą Europos parlamentas, ką tai reikštų ir kaip tai keičia jūsų pasirinktą požiūrį. Ar reiktų palaukti teismo sprendimą, ką reiškia tie galimi žingsniai, kokia, koks bus poveikis galutiniam ratifikavimui? Pone Müller, mes esame labai sunerimę dėl tos laisvos prekybos sutarimo, dėl to, kad e, tai yra pirmasis sutarimas, e, pagal kurį ESTS e, bus įtraukti. Ir vyksta viešosios konsultacijos šiuo klausimu Ir ponas Junkeris net ir sakė, kad um, mes nesame už tokius privačius teismus arba arbitražo institucijas, kurios priima sprendimus, tačiau neturi jų pagrysti. Tai kodėl čia tokios institucijos siūlomos laisvosios prekybos susitarime? Taip pat komisaras Degucht prašė Teisingumo teismo pateikti nuomonę dėl Lisabono sutarties E, interpretavimo ir klausimo, ar nacionaliniai parlamentai turi turėti žodį e, tokiuose susitarimuose. Buvo nekarta prašyta parengti mišrų susitarimą. Pone, ar bus išklausyta nacionalinių parlamentų nuomonė ir noras e, atsisakyti kai kurių reikalavimų? Ponas Darmot. Mhm. Aš taip pat norėčiau grįžti prie SDS nuostatos. Matau, kad e, čia taip pat kalbama apie tam tikrus e, nuostolius. Aš e, norėčiau paklausti, dėl kokių priežasčių mes taikome šitas nuostatas toms valstybėms, kur, kurios yra e, stabilios. Žinome, kad Singapūras e, yra labai turtinga valstybė, nekyla dėl jos e, problemų ir e, tai gali sukelti mums kai kurių problemų, kuomet e, Singapūro investuotojai gali nu, nukentėti nuo Europos Sąjungos tam tikrų priemonių. Tad turime užtikrinti, kad mūsų nuostatos būtų tinkamai taikomas. Ir galbūt mes suteikėme per daug e, galių privatiems investuotojams. Bet koks pilietis negali kreiptis į supranacionalinį teismą gindamas savo e, teisės, tu tarpu didelė tarptautinė įmonė gali tai daryti. Dėkuoju. Um, Labai ačiū, noriu pasakyti, kad nesu tikra, kad uh, būtent taip uh, galėsime apsaugoti investuotojus ir užtikrinti jiems atitinkamas garantijas. Tačiau manau, kad yra ir svarbesnis klausimas susijęs su Singapūro susitarimu. Jeigu taip taps um, tokiu juodraščiu Azijos investicijoms, atsižvelgiant į investicijų balansą tarp ES ir Azijos šalių? Kodėl galvojame tik tai apie investuotojų apsaugą ir investuotojų teises, o nekalbame apie investuotojų atsakomybę tuo pat metu, ypač jeigu pažvelgtume į kitas teises, į kitas šalis. Tikrai praradome progą susijęti SBO daugiašalės gairės, tai yra tokios neprivalomos gairės, tačiau manau, kad jas paminėti būtų tikslinga, tai būtų žingsnis teisinga kryptimi. Kitas dalykas, ar komisija galvoja, kaip kai kurie jau minėjo, kad e, į Kanados susitarimus ir susitarimus Singapūro susitikimus galima įtraukti teisėtus lūkesčius, e, kalbant apie tai, kad e, buvo e, nevienodas elgesys su skirtingais subjektais ir panašiai. Ar nemanote, kad nueinama per toli? Pane pirmininkė, aš noriu grįžti prie to, kas buvo pasakyta buvo kalbama apie mūsų požiūrį į tą minėtą aspektą. Galbūt reikės dar palakėti metus pusantrų metų ir išsiaiškinti, koks teisinis užtikrintumas e, bus tų atžvilgių, kurie pasirašys tas e, prekybinės uh, E, sutartis. Singapūro e, ambasadorius sakė, jog SDS galbūt e, nereikės. Tad, aišku, mums gali kilti klausimas, ar visa tai yra pagrista, bet kol kas mes to nežinom. Kodėl komisija teigia, jog ne, neįmanoma atskirti tų dviejų skyrių. Ir kitas klausimas, Žiuly apie tai kalbėjo, tai yra regioninės sutartys, regioniniai susitarimai. Tas e, laikotarpis, kuris e, būna iki sprendimo prieimimo, galėtų būti panaudotas tam tikroms diskusijoms su ASEAN valstybėmis numatytomis temomis. Aš e, noriu paklausti, ar lais, laisvų, laisvų, pre, laisvos prekybos sutarčių nuostatos negalėtų būti naudojamos ir, ir bendrų susitarimų nuostatos e, e, galėtų būti taikomas ASEAN valstybėms. Grazie, prezidente. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Kalbant apie investicijų skyrių, tai šitoje sutartyje, manau, kad yra tam tikrų labiau teisinių iškylančių aspektų, labiau teisinių negu politinių. yra daug tartautinių sutarčių, kuriuose kalbama apie skaidrumą ir, ir kitus reikalavimus. Statistika rodo, jog iš 561 atveju 85 sprendimai buvo priimti investuotojų naudai. E, tie duomenys, aišku, galėtų, turėtų būti paskui e, patikslinti 80 vienu ginčio atveju 80 procentų buvo e, atvejais kreiptasi prieš e, prieš būsios sovietų erdvės valstybės. Investuotojai, dauguma investuotojų laimėjo bylas prieš, valstybę, prieš valstybės. Aš manau, kad čia neturėtų būti tokių poleminių deklaracijų, tačiau turėtume pagalvoti apie tokių nuostatų pagrindimą. Ponas Kasparė. Dėkoju. Investicijų apsaugos klausimas šis klausimas turėtų būti atskirtas nuo viso kito, bet man atrodo, yra suteiktas dėrybų įgaliojimas. Ir reikėtų, kad būtų pasirištas susirimas su ASEAN, Pietričių Azijos asociacijos valstybėmis, e, su tomis, su kuriomis turėtume tartis dėl investicijų sustarimų. Manau, kad artimiausiomis savaitėmis komisija turėtų mums pasakyti, kaip investicijų apsaugos klausimas yra sprendžiamas e, diskusijose su Singapūru. Ir kaip pasižvelgiama į tai, kas nebužėsta Arif susitarime. Tai, ko gero, leis mums susidaryti nuomonę apie visą susitarimą. Na, o šiaip sveikiname komisija, e, bet manau, kad viskas turi vykti labai labai greitai. Dabar jau reikia viską išsiaiškinti, viską suderinti. Europos parlamente daugam šis klausimas rūpi. Ir reikia padaryti viską, kad tas klausimas būtų išspręstas kuo, kuo greičiau. Kad dokumentus galėtume gauti kuo greičiau, kad galėtume parengti nuomonę. Ačiū. Na taip, sako pirmininkas, tai labai svarbus klausimas. Uh, būsimiems susitarimams. Europos komisija regis neketina sumažinti nacionalinių parlamentų galius. Tiesiog nacionaliniai parlamentai ir vyriausybės norėtų mielai pavaduoti Europos parlamentą, ypač kai matome 207 straipsnių interpretacijas. Tad Reikėtų, kad pagaliau ateitų tie paaiškinimai, tie komentarai. Ir kad mes galėtume kuo greičiau gauti komisijos parengtą tekstą. Kad žinotume, kokie klausimai bus užduoti. Prašom, kolegos. Pabandysiu atsakyti į tuos klausimus paprastai tais klausimais e, turi imti iš karto domėtis naujasis komisaras ar komisarė, bet galutinių atsakymų pateikti negaliu. Kanada dar nestovi prie mūsų durų ir nesibeldžia į jas. Turime dar atlikti vertimus, paruošti dokumentus. 18 mėnesių praeina, kol pateikiamos nuomonės. Ir manau, kad naujoji komisija labai didžiai peržiūrės visus šiuos dalykus ir bus stengiamas išsiaiškinti, kaip sutvarkyti kiekvieną aspektą. Be kita ko, tekstas jau yra parengtas, jį galima rasti tinklalapyje, bet galėsime jį dar atsiųsti e, komitetui. E, to susitarimo teisinis darbas buvo atliktas ir ypač aktyviai buvo dirbama prie šio būtent skyriaus. Ir E, investicijų e, susitarimo skyrius, laisvos prekybos sutarimas su Singapūru e, buvo jau nagrinėtas. Pone Šakė uždavė klausimą dėl skirtumų dėl Singapūro. Ir manau, kad buvo pasiektas aiškus konsensusas dėl to, kaip spręsti šiuos investicijų apsaugos klausimus. Dėl Singapūro ne viskas buvo aišku iš pradžių. Dabar jau turime siūlymus ant stalo, galėsime dirbti, užbaigti diskusijas ir aptarti tuos likusius neišspręstus klausimus. Tai ir yra didžiausias skirtumas, kurį norėjau paminėti, kalbant apie šios dokumentus. Kitos naujovės, e, kurios buvo numatytos su Kanada, taip pat čia yra numatytos. Dabar konsultacijos dėl TTIP ir investicijų. E, kiekviena šalis turėtų būti vertinama pagal, pasiek, pagal savo įdėtas pastangas, pagal nuopelnus Europos Komisija nemano, kad atsisakys jai patikėtų įgaliojimų. Vyksta konsultacijos. Ir tai yra pirmiausia investicijų ir partnerystės sustarimas su JAV. Ir um, šiuo atveju, kai kalbame apie santykius su jungtimis valstybėmis, turi būti nuveikta šis beitas. Turime uh, paskui pasižiūrėti, kiek tas susitarimas paveiks mūsų bendrą politiką, kalbant apie susitarimus. Nors čia yra tik jav būdingų specifinių dalykų. Galiausiai ir teisinės tradicijos jungtinių valstijų yra kiek kitokios, to neturime užmiršti, bendradarbiaudami su kitais partneriais. Taip pat viena iš kalbėjusių parlamentarių sakė, kad Singapūras turėtų būti stabili teisinė aplinka, Ir aš galėčiau pritarti tam. Investicijų taisyklės nėra vien jos užtikrinančios saugia aplinka, egzistuoja ir tarptautinės taisyklės, kurios ten įgyvendinamos, jos padės užtikrinti didesnį stabilumą. Ir nemanau, kad Singapūrui reikėtų kažko specialaus valstybėms narėms gal reiktų žinoti štai ką, nes kažkas pareiškia tokį komentarą. Turime pasiremti egzistuojančiomis taisyklėmis. Daugelį valstybių narių ne visur yra aišku, aiškios taisyklės. Na, tai pasitaikė ir Singapūre, tad situacija be abejo visur reikia taisyti. Šalis, kurios investuoja Singapūre, yra jau kai kurios padariusios tos investicinius žingsnius, o kartais sprendžiami ir ginčių atvejai. Turime pasakyti, jog neturime tam tikros atsvaros tam tikrais klausimais, nes investuotojams aišku reikia tam tikros stabilios teisinės aplinkos, e, viskas ten jau egzistuoja, išskyrus gal tą teisinę aplinką. Mes dabar žvelgiame į tą bendrą kontekstą, bandome suprasti, kas vyksta ir išsiaiškinti. Ir egzistuoja taisyklės, kuriuoms visi pritarėme. Jos yra svarbios, nes galiausiai suprantame, kad pabrėžiami svarbiausi klausimai. Galėt, galėtume nebent kalbėti apie papildomų duomenų rinkimą. Egzistuoja gairės, kuriomis galima remtis. Tai yra visuotinis gairės. Net tos šalės, kurios nėra BPO narės, tų gairių laikosi. Galime taip pat kelti klausimus, kokie yra investuotojų įsipareigojimai, kokios jo teisės. Buvo iškelta ir kitų klausimų susijusių su teisėtais lūkesčiais. Manau, kad yra labai aiškiai pasakyta, jog privalu laikytis to principo, pagal kurį tinkamai gyveninti turi būti senieji susitarimai, seniau pasirašyti susitarimai. Apie skaičius mes šiandien kalbame tiesiog stengsime įvertinti, ar viešoji administracija gyvendino duotus pažadus. Jeigu paaiškėtų, kad vyriausybė priims dokumentą, kuris e, yra kitokios linijos, netitinkantis tų naujų, e, tų, tų seniau numatytų sąlygų. Vadinasi, problema turi būti sprendžiama iš esmės. Be abejo, dėl to kartais sunkumų gali iškilti. Prie kitus klausimus norėčiau šiek tiek apsistoti. Dėl Vietnamo, Tailando, Hongkongo e, irgi daug kas vyksta labai sparčiai dėl sustarimų su šiomis valstybėmis, tačiau čia turėtume nepamiršti regioninio konteksto. Mes negalime rinktis tarp paskirų šalių ir negalim sakyti, jūsų sistema mano požiūriu veikia visai neblogai, nieko jums čia per daug daryti nereikia, bet štai jūsų yra visai netikusi, taip neišeina pasakyti. Ir Manau, kad kiekvienu atveju turime būti nuoseklus, laikytis nuoseklaus požiūrio ir jį dėstyti. Yra pasirašiusios valstybės narės e, susitarimus ir egzistuoja visai lė statistinių duomenų. duomenų. Ponas Kaspari taip pat paminėjo įdomų faktą. Norėčiau Jums šiek tiek kitokių skaičių pateikti. Egzistuoja statistiniai duomenys, kurio, kurie rodo pagal Alena, vadinamojo Amerikos laisvosios prekybos zonoje, buvo pateiktas 70 tūkstančių ieškinių prieš valstybę. Ir, mm, Tai, kaip matome, nėra naujas reiškinys. Atsitinka, kai apskundžiama šalies vyriausybė. Tiesiog reikėtų, kad būtų kuriama geresnė teisinė sistema, e, kad atsirastų daugiau tarptautinių taisyklių, kurios pripažįsta mūsų piliečiai. Ir svarbu, kad būtų suvokta, kad taisyklės egzistuoja. Vokietijoje buvo atlikta studija, kur buvo pasakyta, jog piliečiai E, turi turėti galimybę išreikšti savo teisinius lūkesčius investuotojų ir valstybių ginčius būtina tinkamai spręsti. Lygiai taip pat galimėtume pasakyti ir apie susitarimą su Singapūru. Galbūt reikėtų daugiau aiškumo, daugiau skaičių, kad galėtume atlikti lyginamąją analizę ir būtina, kad e, būtų pasiekta kuo geresnių rezultatų. Na ir paskutinis klausimas buvo susijęs su bendrais dalykais išdėstytais tekste. Teismui pateiktas tekstas turėtų būti parengtas per keturis ar aštuonias savaitės, tačiau čia įsipareigojimų konkrečių prisimti negaliu. Aš kol kas to nesu numatęs, grįžim prie to klausimo greitai, kol kas tik prašiau atlaidumo, nepeikite labai mūsų už tai. Ar jums to reikia, klausimninkas? Gerbiami kolegos, vertėjai mums suteikė papildomų 10 minučių, ačiū jiems už tai. Ir dabar galėsime aptarti stebėsenos grupių veiklą, norit atidėti šio klausimo svarstymą. Jūs spręskite, kolegos, kaip norite elgtis. Ką manote? Atidedame? Klausė pirmininkas. Nagrinėjame? Angliškai tuomet dirbsime. Siūlau atidėti, nes rytoj mūsų darbo tvarkė nėra labai užpildyta ir rytoj galime prie to klausimo grįžti. Of... Pirmininkas, o ką mano